ar protokolų tvirtinimas kelia jums problemų, jeigu juos skaitėte? Atrodo, kad klausimų daugiau nekyla. Kaip... <coughs> Wir kommen zu den Fragen. Finansinių priemonių klausimai. Praėjusią savaitę afete baigėsi darybos, vystimo komiteto diskusijos baigėsi pirmadienį vakare, susitarimui buvo pritarta. Taigi rezultatas maždaug la la la, neaiškus. Buvo parašyti ten įvairiausi apibendrinimai, aš juos suformal, suformalavau tai kaip la la la. Tai reiškia, dėl deleguotų teisės aktų žlugo mūsų lūkesčiai. Visiškai. Atrodo, kad susidarė koalicija tarp nacionalinių valstybių biurokratų ir komisijos. O atsakingas komisaras buvo Fiulė. Ir reikėtų politiškai įvertinti, kas čia įvyko. Esminė problema susijusi su korepero darbu yra štai kokia. Atvyksta biednas ambasadorius, nežino, kokie jo įgaliojimai, struktūros yra neaiškios, Koreper, jisai atvyksta į Koreperą, kur dirbama keista sistema, sistema, kuri neturi nieko bendro su įprasta klasikinė antrųjų rūmų veiklos sistema. Tai yra esistim, es, esminė problema. Taigi, net ir tomis sąlygomis mums pavyko kai ką išpešti. Turiu omenyje horizontales nuostatas ir tas, kurias išsikovojo mūsų pranešėjai, mūsų dėrybininkai ir turime tai, ką turime. Norėčiau padėkoti tiems kolegoms, kurie tą ilgą, sudėtingą laiką dėrėjosi. Svarbiausias dalykas yra tai, kad vis dėlto mums pavyko įtraukti peržiūros nuostatą einant takeliais ir klystkeliais. Po trijų metų mes galime džiaugtis, kad visa tai nesibaigs ir nebus keičiama septyniarių metų laikotarpyje, tai nereiškia, kad kitos kadencijos parlamentas negalės pasakyti savo žodžio. Taigi bent jau tiek demokratijos mes pasiekėme. Tačiau daug kas ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių mano, kad viskas vyktų daug geriau, jeigu apskritai jokio parlamento nebūtų. Kaip ten bebūtų, mes išsikovojame, kad ir ankstesnėms lėšoms, ir būsimoms lėšoms būtų numatytos tam tikros lankščios nuostatos ir kad lėšos būtų skirstomas pagal teminį arba geografinį aspektą. Taigi, šioje srityje mes galime pritarti šiems siūlymams, tačiau pakeistų, papildytų deleguotų teisės aktų idėja. Manyčiau, yra dėlis pasiekimas, kadangi leis parlamentui daryti bent šiokią tokią įtaką, kai jie bus priminėjami. Taigi, Tai buvo tos rytis, kurias vertėjo paminėti, o dabar konkrečiai kalbėkime Kukonas apie kaimynystės politikos finansavimo priemonę. Nepamirškite, kad laiko turime nedaug. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarbiausias dalykas darybose dėl Europos kaimynystės priemonės buvo daugiau už principus, daugiau demokratijos, daugiau paramos. Labai paprasta. Po ilgų diskusijų dėl kriterijų ir šio mechanizmo veikimo pasiekėme susitarimą dėl dvi, dviejų lygių mechanizmo. Pirmojo dalyje mes e, dirbame kaip su kintamaisiais, 20 procentų padidinant E, paramą, o antroje lygmenių tik tai tos šalis susilauks daugiau paramos, kurios daro pažangos, kurdamos e, demokratiją. Parama bus užtikrina pagal bendrą programą, e, kuris sudarys 10 procentų šios, šios priemonės. Dėl parlamento tikslų siekiant pažangos, kuriant gilias demokratijas, ir tai yra vienintelis kriterijus papildomai paramai. Taip pat įtraukėme ir parlamento rezoliucijų nuostatas kartu su tarybos e, išvadomis dėl bendrų politikos gairių. Dėl to buvo ginčiamas taryboje, bet mums pavyko apginti savo poziciją. Dėl pilietinės visuomenės įtraukimo stebint ES finansinę paramą, galtinis tekstas atspindi Europos parlamento formuluotės, kaip jos buvo pasiūlytos. O dėl parlamento demokratinės priežiūros, tai mes susidarėme dėl priedo, kuris keičiamas deleguotaisiais aktais, numatant e, mūsų prioritus ir skirtas lėšas e, pagal programas. E, priedas bus pakeistas 18 metais per laikotarpio vidurio peržiūrą, kad ateityje parlamentas turėtų galimybę aptarti e, savo prioritus pagal šią priemonę. Apskritai tai yra mažiau, ko mes norėjome iš pat pradžių prieš darybas, e, turint galvoje deleguotosius aktus, tačiau kad tai, kas pasiekta, jau yra gerai. Ačiū, pana pirmininkė. Lopez is too right? Ah, no. Vielen Dank. Äh, lo único, vamos a ver, eh, primero, sobre todo en mi caso. López Istorijos White. Mano atveju partnerystės priemonė, dėl kurios noriu padėkoti šėliams pranešėjams ir tarybai. Ir taip pat norėčiau padėkoti parlamento tarnyboms, kurios E, labai padėjo ir buvo kantresnės negu aš pats. Lisabono sutartis numato naujus ES išorės veiksmus. E, turime finansinę programą septyneriems metams ir turime šį etapą užbaigti, nu, matydami priemonę, kuri yra skirta tam, kad ES taptų matomesnė pasauliai. Svarbiausias tikslas yra teikti finansinę paramą ES, kuriant ryšius su strateginiais partneriais ir taip pat siekiant susidoroti su pasauliniais iššūkiais. Gyvename sudėtingame pasaulyje, kur vieni nuo kitų priklauso, tai reiškia, mes turime būti konkurencingesni. Ši priemonė turėtų teikti paramą Europos e, gyvendinimo tikslų prasme 20 metų. Tai yra užimtumas, novacijos, švietimas, socialiniai trauktis, tvari plėtra, geresnė prieiga prie, Europos, prie, prie rinko Europos bendrovėms, energetinis veiksmingumas, parama mokslu, mokslo tyrimams, konkurencingumas, judumas ir taip toliau ir taip toliau. Mes norėtume tobulinti mūsų um, diplomatijos darbą, akademinį bendradarbiavimą, tai yra labai e, svarbus skyrius, e, tai yra labai svarbi darbo sritis ir išorės veiksmų tarnyboje, e, kas padeda gerinti ES įvaizdį pasaulyje, tai yra svarbios šios priemonės dalis. Pone Andrėkienė, prekybos komitete konkrečiai daugiau dėmesio skyrė tarptautiniai priekybai. Aš jai noriu padėkoti už e, jos įdėtas pastangas INTA komitete. Sausio mėnesį prasidės nauja finansinė perspektyva ir ji turės taip pat padėti e, išras veiksmų tarnybai. Mes norime kaip parlamentas taip pat daugiau prisidėti prie šių darbų ir stebėti pažangą. Prie dokumento yra pridėtas keičiamas priedas, kuris galioja priemonės trukmės laikotarpį. Mes norime daugiau dalyvauti programų kūrime, nes tai sustiprina, tai numato sustiprėja tas tarpinstitucinis aspektas. Na, ši priemonė padės propaguoti ES vertybės. Ačiū. Ja, guten Morgen, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, dass ich. Labas rytas, kolegos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie žmogaus teisų priemonę. Tai yra priemonė, kuria bus remiama ir demokratija. Tai viena iš sričių, kurioje vykdoma sėkminga ES užsienio politika ir ES mastu tai labai svarbi priemonė papildoma kitas priemonė, papildanti kitas priemonės žmogaus teisų ir demokratijos stiprinimas turėtų būti e, bendra veikla ir ten, kur negalima to padaryti, tai geografiniu kriterijumi reikėtų vadovautis. Pastaraisiais metais šita kryptis pasiteisino, mes nenorėjome iš esmės keisti tos priemonės, tačiau norėjome sutelkti dėmesį į tuos iššūkius, kurie iškilo iš naujo, ypač po arabų pavasario įvykių ir po to, kai buvo atsižvelgta toje priemonėje į žmogaus teisų klausimus po praėjusio šios priemonės prieimimo. Ir trečiasis tikslas, kur, kuris turėjo atsispindėti, tai yra instituciniai pokyčiai turint omenyje sustiprėjusi parlamento vaidmenį. Šiam, šiai priemoniai ir kitoms priemonėms yra numatyta tarpinė peržiūra, kurią teks atlikti kitam parlamentui ir įvertinti strateginius šios priemonės įgyvendinimo aspektus nenorėčiau ilgai kalbėti, kadangi mūsų laukia balsavimas, norėčiau tik pasakyti, kad darybose su taryba ir komisija kalbėjome apie seksualinių mažumų teises, taip pat apie lyčių lygybės klausimus, žmogaus teisės klausimus, teisų klausimus ir mums pavyko susitarti, susitarti ir dėl socialinių teisių, dėl teisės į tinkamas gyvenimo ir darbo sąlygas ir taip pat dėl kolektyvinės atsakomybės. Visa tai, kas yra parašyta mūsų bendrųjų teisių hartijoje, tai yra teisė netgi steigti įmonė. Dėl deleguotų teisės aktų mes priedė numanėme, numatėme penkis pagrindinius tikslus, kurie prieš 18 metus dar kartą bus peržiūrimi, o dėl finansinių klausimų kol kas dar nepavyko susitarti, dėl... tačiau pirmą kartą buvo nurodyta, kad bus galima finansuoti ir toliau rinkimų stebėjimo misijas, tačiau nebebus skirta 25 procentai lėšų. Buvo susitarta, dėl ko buvo kalbama neformaliai ir galų gale buvo susitarta dėl galutinio finansavimo tų rinkimų stebėjimo misijų apskritai buvo susitarta 9,3 milijardų eurų, o tai reiškia, kad 20 procentų padidėjo biudžetas, kuriuo bus skatinama demokratija ir stiprinama žmogaus teisės. Uh, now, Mrs. Lochbiller. Dėkoju. Ponia Lochbiller. Uh, Dėkui, kalbėsiu pranešėjo vardu, kuris dėja susirgo. Mes galutinai susitarėme dėl stabilumo ir taikos instrumento ir norėčiau pabrėžti tai, ką parlamentas nuveikė prisidėdamas prie šio instrumento. Sustiprinsime e, konfliktų prevenciją, padidinę lėšas iki 200 milijonų euro, išmokę iš arabų pavasario ir kitų panašių judėjimų, mes į šį instrumentą taip pat įtraukiame ir taikos terminą, kadangi juos siekiama ir prisidėti prie taikos. Šis instrumentas skirtas bendradarbiavimui ne tik su vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, bet ir su pilietinė visuomenė. Pilietinė visuomenė bus šio instrumento šerdis ir spręs, kokią kryptimi turi vykti veikla, kokia veikla turi būti vykdoma pagal šį instrumentą. Kalbant apie kovą su terorizmu, kibernetinio saugumo užtikrinimą. Sukūrėme žmogaus teisų apsaugos mechanizmą, pagal kurį e, komisija ir išorės veiksmų tarnyba skatinama siekti, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos tarptautinių mastų. Europos išorės veiksmų tarnyba ir komisija turi pateikti ataskaitą parlamentui apie žmogaus teisų mechanizmo įgyvendinimą. Taip pat įtraukiame strateginį dialogą ir keitimas informacija visose e, veikimo etapuose, apimant taip pat ir krizių situacijas. Tai bus labai svarbu ne tik afetui, bet ir e, konfliktų sprendimo darbo grupiai. Norėčiau padėkoti ne tik ponui Butikofer, bet ir visiems, kurie prisidėjo ir visiems šešėliniam pranešėjim. Dėkui. Lyba Rūčiak. Lyba Rūčiak. Mielas Rūčiakai, žodis tau. Dėkui, pirmininkė. IPA e, parama prieš e, parama siekiant narystės kalbame čia apie pakankamai didelę lėšų sumą, tai yra daugiau negu 11 milijardų eurų. Pirmą kartą parlamentas dalyvavo šiame procese kaip teisėkuros institucija, tomis pačiomis teisėmis kaip ir taryba. E, ta darbo programa, kurią numatė Lietuva kaip pirmininkaujantis šalis, yra realistinė su labai gerai numatytais prioritetais, kurių yra aiškus tikslai e, platesnėme plėtros politikos kontekste parlamento prerogatyvos yra išsaugotos ir išplėstos, tai yra labai svarbu parlamentui, nes taip stiprėja jo politinis vaidmuo plėtros procese parlamento vaidmens stiprėjimas duoda didesnį demokratinį legitimumą visam šiam procesui. Ir šiame kontekste tikslus įgyvendinsime per teminės, teminius prioritetus, kurie bus koreguojami, priimant vidurio laikotarpių deleguotusius aktus ir parlamentas tada galės Um, pateikti savo nuomonę ir reiks uh, keisti ką nors šiame procese. Parlamento rezoliucijos dabar į parlamento rezoliucijas dabar uh, turės būti atsižvelgiama taip pat kaip ir į komisijos ataskaitas ir visa tai taps teisiškai saistančiomis nuostatomis. Tai parlamentui yra labai svarbu. Reglamente taip pat numatyti, numatytos veiklos e, gerai, gerai veikiančių šalių e, skatinimo galimybės ir prašius parlamentui reglamentas nustato rodiklius šalių siekiams šioje srityje įvertinti. Ir parlamentui pavyko bendrame pareiškime, kuris pridėtas prie reglamento, užtikrinti testinį finansavimą mažumų grupėms. Aišku, kad šis sustarimas, kaip ir bet kuris kitas susitarimas e, pasiektas kompromiso būdu. Taigi parlamentas turėjo kai kur nusileisti, ypač kalbant apie naudos gavėjus. Bet mes sugebėjome užtikrinti, kad visi mūsų uh, prioritetai bus priimti domen ir kad plėtros procesas toliau būtų finansuojamas ir po 14 metų. Manau, kad šis kompromisinis pasisekimas yra geras. E, šis kompromisinis sustarimas yra geras. Dėkoju visiems šešėliniam pranešėjam ir Kristijanui Vigeninui dėkoju, jo čia nebėra, jam dabar kyla Sofijoje jau kitos problemos, bet, bet kuriuo atveju jis buvo pranešėjas, kuris pradėjo visą šį procesą. Dėkui. Dėkuoju. Dabar parlamento korperas turi apsispręsti. Nes anksčiau būdavo sakoma taryboje, jeigu koreperas pasakys ne, tai bus ne. O aš tada sakydavau, kad mano koreperas irgi sako ne. Ir viskas tada išsispręsdavo. Tad dabar pažiūrėkime, kaip reaguos į viską mūsų koreperas. Vienas turi vieną balsą. Tiesiog aš paskelbsiu kiekvieną atskirą pranešimą ir balsuosime. Balsuosime kortelėmis iš karto.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 Taigi sveikint pranešėją. Lamsdorfo pranešimas. Balsuojame. Baigiame. 44 už vienas prieš. Sveikinu, rezultatas netoks geras kaip ankstesnis. Šeštasis punktas. Iki stoiminės pagalbos pranešimas, pradbasuojama. Baigiame. 47 už, 2 prieš, niekas nesusilaiko. Sveikinu pranešėją. Kaiminystės finansavimo priemonė, kukan pranešimas, balsuojame. Baigiame. 46, vienas prieš, vienas susilaikė, sveikint pranešėją. Partnerystės priemonė bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Antonijo, pranešimas balsuojame. Baigime. 47 niekas nepasakė prieš, du susilaikė. Nelabai mane džiugina šitas geras rezultatas, bet vis tiek sveikinu. Stabilumo priemonė. Balsuojame. Baigiame. 47 už 2 prieš. Butikov ir Brantner Sveikinu. Toliau. Albanijos pažangos ataskaita. Vuljanič parengė šį pranešimą, jam žodis. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kai kuriems kitiems parlamento žmonėms, kurie man padėjo savo patarimais ir pasiūlymais, e, kaip ką daryti, kai viskas šiek tiek buvo užstrigę. Taip pat noriu padėkoti ir sekretoriato darbuotojams už jų atliktą darbą. Ir svarbiausia dėl to, kad mes balsuojame dėl šios rezoliucijos šiandien. Aš šiek tiek bandžiau pasiskubinti, kad šiandien būtų balsuojame komitete, o plenarinėje sesijoje kitą savaitę. Viena vertus dėl to, dėl, dėl pačios šalies, manau, kad jį to nusipelno Kita vertus, taip pat ir dėl parlamento, nes aš manau, kad parlamentas nusipelno turėti galimybę užimti poziciją šio klausimu, laukiant tarybos sprendimo. Mes pasiekime tam tikrų kompromisų ir manau, kad rezoliucija yra tinkama, o visi pakeitimai taip pat siekia suteikti Albanijai kandidatės statusą. Dėkoju visiems teikusiems pakeitimus, nors aš kaip pranešėjas atsisakiau pritarti kai kuriems iš jų. Aš tikiuosi, kad šį žingsnį patvirtins plenarinė sesija. Ir taryba taip pat e, vėliau šį mėnesį. Dar kartą dėkuoju visiems už pagalbą. Dirbant šį darbą aš neturėjau patirties. Gavęs e, šį darbą iš pradžių. Bet manau, kad e, mes visi pasidarbavome neblogai. Ačiū. Labai ačiū, aš sutinku. Bent jau dėl paskutiniosios dalies. Ir dabar pradame balsavimą. Pirmasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 34 antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestam. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestam. Antrasis kompromisas iš karto, taip, Sala Franka. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija norėtų, kad šitas antrasis kompromisas būtų šiek tiek pakeistas, pakeistas žodžiu. Norėčiau patikslinti, kad tai yra pakeitimo siūlymas žodžiu, kurį pateikė mūsų pirmininkas. Jis tiesiog prašė dar kartą atkreipti dėmesį į tai EPP vardu. Mūsų manimų, kad opozicija turi vaidinti labai svarbu vaidmenį. Man kyla problema. Aš neprieštarauju Žinoma, Albanijoje ir kitose valstybėse yra labai svarbu, kad bendradarbiautų ir vyriausybė, ir opozicija. Tai mūsų pagrindinė žinia ilgainiui. Tačiau aš nežinau, ar mes nepažeisime procedūrų, jeigu e, pateiksime šitą pakeitimą žodžiu dabar bent jau, manau, reikėtų laikytis įprastinių procedūrų. Dėl tos priežasties reikėtų pasakyti, kad mano frakcija prieštarauja. Tačiau tai ir bus tada bendras e, jungtinis pasiūlymas plenarnėje sesijoje, kurį pateiks EPP ir e, SND. Gerai, paprieštaraukime dabar tam siūlymui ir pažiūrėsime, kaip viskas rutuliuosis plenarnėje sesijoje. E, Pone pirmininkė, mes žinome, kad taisyklės leidžia komiteto nariams priešintis, pasipriešinti žodinio pakeitimo pateikimui, tačiau viskas paprasta. Kai buvo diskutuojama frakcijoje, frakcija vienbalas jau prašė pateikti tokį papildymą Ir visiškai suprantama, kad ponas Ručiakas ir dar trys kolegos jam pritars, tačiau aš um, įsidėmėsiu šį požiūrį. Kai patikėmi protingi pasiūlymai, tai EPP taip pat gali pasipriešinti. Šiame komitete mes visada labai atvirai viską žvelgėme ir leidome komitetui balsuoti dėl žodinių pakeitimų. Ir niekada netaikėme čia plenarnės sesijos principų. Paraidžiui. Ponas Rūčiakas. Pone Slafranka, nemanau, kad sąžininga taip kalbėti. Mes tai turime aptarti taip pat ir savo frakciją, prašom suprasti ir mus. Šiuo metu, sakykime, mes tam nepritarėme ir e, parenkime bendrai bendrą formuluotę, kurią galime pateikti plenarniai sesijai, kuri patenkintų jūs ir taip pat ir mes galėtume mūsų frakcijoje tai aptarti. Ir tai galėtume suderinti su kitomis frakcijomis. E, nediskutuokime. Yra pakankamai pasisakymų prieš, todėl šis pasiūlymas atmestas. Tačiau pasiūlyta bendradarbiauti prieš plenarinę sesiją rasti sprendimą. Tačiau turiu pasakyti vieną dalyką, nes aš su Albanijos klausimu dirbu labai seniai. E, visada buvo problema, kai vyriausybė buvo raginama bendrabiauti su opozicija. Dabar e, senoji vyriausybė e, užsiemė taikių, pada įvykdė taikų perėjimą. Ir opozicijos klausimas turi būti paminėtas. Pirmą kartą opozicija priima rinkimų rezultatus, dirba parlamente normaliai. Tai buvo vienintelė problema pas, pastaruosius e, du kartus, kai šalis negavo kandidatės statuso. Manau, kad tai reikia paminėti. Kitaip susidaro įspūdis, kad visas procesas, du kartus atidėtas e, klausimas buvo tiesiog laukimas, kol tam tikra partija laimės rinkimus. Tai būtų sklaidingas įspūdis. Aš nekalbu kaip APP narys, tačiau man susidaro įspūdis, kad socialistai remiasi savo politinėmis partijos idėjomis, o ne siekia bendro rezultato. Tačiau tikiuosi, kad bus bendravome, kad plenarinė sesija būtų rastas sprendimas. Mr. Chairman, your, your... Pone pirmininkė, jūsų įspūdis yra neteisingas. Kaip aš sakiau, kai dirbome su Makedonija, dirbome kartu ir dirbsime kartu. Nes jeigu mes norime, kad šalis pasiektų sėkmingo rezultato, nepaisant to, kas būtų valdžioje, valdančioji partija, ar opozitinę partiją, ar tai būtų EPP šeimos partija, ar socialistų šeimos partija, visos turi dirbti kartu ir tai bus mūsų pozicija ir mano frakcija, aš pažadu jums, tikrai sieks e, sustarimo. Tačiau raskime kompromiso, kompromisinę formuluotę plenartiniai sesijai. Amendment, this amendment was defeated. Žodinis pakeitimas atmestas, viskas. Ir čia jokios diskusijos negali būti. Dabar tęsime balsavimą dėl antrojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtintas. 39. 39 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko atmestą. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ant ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 45 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 23 už, 28 prieš. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 47 už, prieš susilaiko priimta. 51 už, prieš susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko primta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaiko primta. 58 už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš susilaiko primta. 62 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 74 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 77 kompromisas už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 78 su pakeitimu žodžiu už, prieš susilaiko. Kas už 78? Prieš. Kukano pranešimas buvo, pasiūlymas buvo priimtas. Šešketvartas. Cornelison pakeitimas žodžiu už prieš susilaiko primta. 12 už prieš susilaiko primta. 13 kompromisas už prieš susilaiko primta. 14 už prieš susilaiko primta. 15 kompromisas už prieš susilaiko primta. 102 už prieš susilaiko primta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko primta. 105 už, prieš susilaiko atmesta. Kortelėmis 105. Baigime. 28 prieš, 23 už, 106 už, prieš, sulaiko primta. 107 už, prieš, sulaiko primta. 108 už, prieš, sulaiko kortelėmis. Baigime. 29 už 22 prieš. Priimta. 109 už prieš. Suslaiko atmesta. 110 už prieš. Suslaiko atmesta. 112 už prieš. Suslaiko priimta. 17 kompromisas už prieš. Suslaiko priimta. 116 dalimis, kas už pirmąją, prieš, vis laiko atmesta, kas už antrąją, prieš, vis laiko atmesta. 18 kompromisas už, prieš, vis laiko priimta. 119 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 121. Už, prieš, susilaiko priimta. 122 už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame kortelėmis dėl 122. Priimta 28 už, 23 prieš. 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 14 pakeitimas už, prieš susilaiko, manau, kad priimta. 15 už, prieš susilaiko atmesta. 16 dalimis, kas už pirmąją, prieš susilaiko priimta, už antrąją susilaiko prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 23 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 24 už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko atmesta. 29 už prieš susilaiko priimta. 30 už prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt pirmas už prieš susilaiko atmesta. 32 už prieš atmesta. Pirmasis už prieš susilaiko priimta. Antrasis atkrenta. Trečiasis už prieš susilaiko atmesta. Primita. Penktasis už prieš susilaiko priimta. Septintasis už prieš susilaiko priimta. Aštuntas ir devintas už prieš laiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas kortelėmis. Baigiame. 409 už 0 prieš vieną susilaikė. Taigi dėkoju pranešėjui už puikų darbą. Komandan Sumrit Kačin. Pranešimas. Pradame balsuoti. Galime pradėti pranešėjas, prašau žodžio. Dėkoju pirmininkė. Tik norėjau pabrėžti, kad mes pasiekėme plataus konsensuso ir galime kalbėti vienu balsu. Dėl 14 pakeitimų buvo sutarta be jokių problemų. Niekada anksčiau nebuvome tokie vieningi, kai kalbame apie paramą Serbijai. Norėčiau dalykus priminti. Dačič ir Tači šiandien vėl yra Briuselėje. Tai 20 jų sustikimas, jų vizitas per pastaruosius metus. Be to, rinkimai, antrasis vietos rinkimų raundas Kosove praėjo be jokių problemų ir šiandien išrinkti Serbijos ir Kosovo e, rajonų merai abu atvyko į Briuselį. Taigi, Tuo džiaugiamės, kad yra sutarimas, džiaugiamės, kad pavyko tiek visko pasiekti. Ir ponė pirmininkė, norėčiau kryptis į jūs ir jūsų naują vyriausybę, kad viskas būtų daroma, kad jau gruodžio mėnesį gautume ETC. Dėkoju, mano vyriausybė iš tiesų darys viską, ką gali, ką ir daro visų kitų vyriausybės net nebejoju. Bet viena vyriausybė negali būti kaltinama, kad jinai ko nors nedaro, nes už tos vyriausybės slepiasi labai daug ko. Ir apskritai kila klausimas, ar reikia dėl visko kaltinti vokiečius. Dešimtasis pakeitimas atmestas. Pirmasis kompromisas pasuojame iš karto, kas už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko atmesta. 19 už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 37 už, prieš, susilaiko. 37 už, prieš, susilaiko, priimta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. 40 už, prieš susilaiko priimta, 41 už prieš susilaiko priimtas, 42 už prieš susilaiko priimta. 42 kortelėmis. Baigime. 26 už, 22 prieš primta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 52 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta. Mano manių priimta. 53 kortelėmis. Tik EPP balsavo prieš vienas žmogus, visi balsavo už. Baigėme. Tačiau šį kartą EPP laimėjo. Atrodo, kad ECR nedalyvavo balsavime prieš tai. Koordinatorius taip pat turėtų balsuoti frakcijų. Veiksvė tvirtas. 55. Už prieš susilaiko priimta. 56. Už prieš susilaiko priimta. 14. Už prieš susilaiko priimta. Čelzai. Ar kas nors iš jūsų frakcijos galėtų balsuoti pastoviai. Dėl praėjusio pakeitimo niekas nebalsavo, niekas nekelia rankos. Galbūt jūs mintimis balsuojate, bet nerodote jokių ženklų. Tai kainuoja daug laiko ir pinigų, jeigu vis turėtume balsuoti kortelėmis. Jūs prašote taupyti parlamento lėšas, dalyvaukite rinkimuose aktyviai. Penktasis kompromisas. Kas už? kas prieš susilaiko priimta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 72 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 73 už, 74 už, prieš susilaiko priimta Atmesta, man atrodo taip. Kortelėmis balsuojame. Dėl 74. Baigime. 24 už 22 prieš, 75. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 85 už prieš dar kartą 85. 86. Už prieš susilaiko priimta. 89. Už prieš susilaiko priimta. 90. Už prieš susilaiko priimta. 91. Už prieš susilaiko priimta. 92. Už prieš susilaiko atmestam. 23 už. 23 už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. 95 už prieš susilaiko priimta. 96 už prieš susilaiko priimtas. 99 už prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 112 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 113 už prieš susilaiko priimta. 10 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 115 už prieš susilaiko priimta. 116 už prieš susilaiko. Ką tai reiškia? 116 už. Prieš suslaiko atmesta. 117 už. Prieš suslaiko anginom. Priimta. 122 už. Prieš suslaiko priimta. Dvyliktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 132 už prieš susilaiko priimta. 133 už prieš susilaiko kortelėmis. Atrodo priimta. Baigiame 22 už 25 prieš atmestam. 136 už prieš vis laiko atmestam. 134 už prieš vis laiko paimta. 135 už prieš susilaiko priimta. 130 138 už prieš susilaiko priimta. 140 už prieš susilaiko priimta. 142 už prieš susilaiko priimta. 5 už prieš susilaiko priimta. 6 už 6 už prieš susilaiko atmesta. 7 už prieš susilaiko priimta. 8 už prieš susilaiko priimta. Pirmasis už prieš susilaiko priimta. Antrasis ir trečiasis. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Balsuojame kortelėmis dėl viso dokumento. Baigime. ne vieno prieš, vienbalsiai priimta. Kosovo pranešimas. Kolegė Lunačiak netvyko, kas už ją kalbės Šulc Lokpila. Niekas nenori imtis atsakomybės. Iš karto balsuojame. 14 už, prieš, susilaiko, priimta. 15 už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta. Benai, paprašykite atsar kolegų, kad jie dalyvautų balsavime. Baigime. Dvidešimt penki už, dvidešimt prieš. Pirmasis kompromisas už, prieš, jis laiko primta. 31 pasikeitimas. Kas už, kas prieš suslaiko primta. 32 už, prieš suslaiko primta. 33 už, prieš susilaiko atmesta. 34 už prieš susilaiko 34 už prieš susilaiko atmesta. 35 už prieš susilaiko atmesta. 37 už prieš susilaiko atmesta. 38 už, prieš susilaiko priimta. 39 už, prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 50 už, prieš susilaiko atmesta. 52 už, prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 63. Už prieš susilaiko atmesta. 63. Už prieš. ECR. Ką jūs veikiat? A, jūs balsuojate už. Priimta. Penktasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 73 už pirmoji dalis prieš susilaiko priimta. Kas už antrąją prieš susilaiko atmesta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta Priimta. 70 už, prieš, susilaiko, priimta. Baigiame. 25 už, 20 prieš. 64 už pirmąją dalį. Prieš susilaiko. Neaišku. Pasuojame kortelėmis. Priimta. Antroji dalis, kas už prieš susilaiko Priimta. 76 už prieš susilaiko. Priimta. 78 už prieš susilaiko. Atmest. 79 už prieš susilaiko. Priimta. 80 už prieš susilaiko. Priimta. 81 už prieš susilaiko. Priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 88 už, prieš susilaiko atmesta. 89 už, prieš susilaiko priimta. 900 už, prieš susilaiko atmesta. 92 už, prieš susilaiko priimta. 94 už, prieš susilaiko priimta, 95 už prieš susilaiko priimta, 96 už prieš susilaiko priimta, 97 už prieš susilaiko priimta, 98 už prieš susilaiko priimta, atmesta, 99 už prieš susilaiko priimta priimta. 101 už prieš laiko priimta. 102 už prieš. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 31 už 14 prieš. 105 už, prieš, susilaiko priimta. 106 už, prieš, susilaiko priimta. 108 už, prieš, susilaiko priimta. 109 už, prieš, susilaiko priimta. A pirmasis žodinis už, prieš, priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Devintasis už, prieš susilaiko priimta. 117 už prieš susilaiko priimta. 118. 119 už prieš susilaiko atmesta priimta. 120 už prieš susilaiko priimta. 122 pirmoji dalis už prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 123 už prieš susilaiko priimta. 124 už prieš susilaiko atmesta. 125 už prieš susilaiko priimta. 126 už prieš susilaiko atmesta. 127 už prieš susilaiko priimta. 128 už prieš susilaiko priimta. 129 už prieš susilaiko priimta. 130 už prieš susilaiko priimta. 131 už prieš susilaiko priimta. 132 už prieš susilaiko priimta. 133 už prieš susilaiko priimta. Šeštasis už. Už pirmąją prieš ant susilaiko priimta. Antroji dalis prieš susilaiko priimta. atrodo atmesta. Septintasis pakeitimas už prieš laiko atmesta. Aštuntas už prieš laiko priimta. Dešimtas. Vienuoliktas už prieš laiko priimta. Dvyliktas už prieš laiko priimta. Tryliktas už prieš susilaiko priimta. Trečiasis už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis už prieš susilaiko priimta. Penktasis už prieš susilaiko priimta. Bascu, Preda ir Miranmon pakeitimas. Dėl antrašinių dalių, kas už. Kas prieš. Susilaiko atmesta. Balsavimas kortelėmis. Baigiame. 39 už 4, 3 prieš 4 susilaiko. Sveikint pranešėjai. daug vilčių teikiantis pranešimas dėl Islandijos. Pranešimas, kurį pateikė, parengė Preda. Ar Preda norėtų ką nors pasakyti? Iš karto imamės balsavimo. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. Ketvirtas už, prieš, susilaiko atmestą. Šeštas už, prieš susilaiko primta. Septintasis už prieš susilaiko primta. Aštuntasis už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko primta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko primta. Antrasis už prieš susilaiko primta balsuojimo kortelėms. Baigiame. Keturiasdešimt keturi už, niekas neprieštarauja, niekas nesulaiko, sveikinu. Kitas darbo tvarkės klausimas. Gomeš nuomonės tekstas Aštuntasis pakeitimas už, prieš susilaiko primta. Devintasis už, prieš susilaiko primta. Trisdešimtas už, prieš susilaiko primta. Dešimtasis už, prieš susilaiko primta. Dvidešimtasis už, prieš susilaiko primta. Vienuoliktas už, primta. 31 už prieš susilaiko atmesta. 32 už prieš susilaiko. Pakartokime, kas už 32. Kas prieš susilaiko priimta. 33 už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas už. Prieš susilaiko atmesta. Tryliktas už. Prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už. Prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt ketvirtas už. Prieš susilaiko priimta. Trisdešimt penktas už. Prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt šeštas už. Prieš susilaiko priimta. 37 už prieš susilaiko atmesta. 15 už prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš susilaiko atmesta. 17 už prieš susilaiko priimta. 18 dalimis už pirmąją, už prieš susilaiko priimta. Už antrąją prieš susilaiko atmesta. 19 pranešimas, 40 už prieš susilaiko priimta. Pirmasis už prieš susilaiko priimta. Antrasis už. Prieš susilaiko priimta. Trečias už. Prieš susilaiko priimta. 21 už. Prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už. Prieš susilaiko priimta. 22 už. Prieš susilaiko priimta. Penktasis už. Prieš susilaiko priimta. Šeštasis už. Prieš susilaiko priimta. Septintasis už prieš susilaiko primta. 24 už, prieš susilaiko primtas. 25 už, prieš susilaiko primta. 26 už, prieš susilaiko primta. 27 už, prieš susilaiko primta. 28 už, prieš kas prieš. Primta. 29 už. Prieš sulaiko priimta balsuojimų portalinas. Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsavimą. 31 ja, 3. 31 už, 3 prieš, 8 susilaikė. Sveikinam. Wir kommen jetzt. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita. Äh, Wir müssen an dieser Stelle. Turime paspartinti tempą. Pranešimus pristatinėkime labai trumpai, kadangi dar turėsime progų pasikeisi nuomonėmis gruodžio 11. -ąją. 11 -ąją yra pakeitimų pateikimo galutinė data. Turime susitikti su Albanijos parlamento pirmininku dar, todėl turime subit laiko. Kolegė Pak. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, aš pagalvojau, kad galėčiau pateikti tą patį pranešimą, kurį buvau parengusi gegužės mėnesį. Iš esmės niekas nepasikeitė į gerąją pusę, tokios jau problemos su Bosnija ir Hercegovina, viskas nepriklauso nuo žmonių, o dėl to, kad jie turi, turi visi turi dirbti pagal konstituciją, kuri neturi nieko bendro su demokratinė valstybė. Todėl žmogaus teisų teismo e, sprendimas Finči byloje, kur yra kalbama apie tai, kad kroatai, kroatai e, bosniai ir kiti egzistuoja, o tie kiti nėra niekaip identifikuojami, tai negali būti demokratijos apraiška. Tačiau tai yra taip, kaip yra, visuomenė nieko negali pakeisti. Jeigu šita problema nebus pašalinta, tai kitais rinkimais, kitais metais irgi niekas nepasikeist. Komisaras Fiulė 16 valandų Prahoje kalbėjosi su politinių partijų atstovais ir nieko nepasiekė. Yra ir didesnių kitokių problemų šioje šalyje. Trys etinės grupės niekaip nesusitarė. Situacija yra labai bloga ekonominių požiūrių. Teisingumo srityje yra daug problemų apskritai neįgyvendinami teismų sprendimai, apskritai nesprendžiamos baudžiamosios bylos, taip pat ir kitos bylos yra nenagrinėjamos. Aš jau minėjau, kad ten susidurime su Serbijos e, savarankiška dalimi, taip pat ir serbų regionų yra 10 kantonų, galbūt 140 ministrų, galbūt netgi 160, sunku jas ir suskaičiuoti. Visi šie ministrai kaišiai vienas kitam pagalius į ratus, kadangi yra vietos lygmuo, po to kantonai, po to federacinė vyriausybė, kuri šiuo metu taip pat yra neveiksni, o po to dar yra Bosnijos Hercegovinos vyriausybė. Taigi mes norime, kad e, šitie žmonės būtų veiksnūs toje situacijoje, kuri tiesiog yra neįmanoma. Institucijų veiklos procedūros buvo nustatytos, suformuluotos ne jų pačių, ne mūsų, bet primesti iš šalies. Jeigu yra 13 švietimo ir mokslo ministrų, tai tikriausiai sunku priimti kokią nors ES programos teikiamą paramą. Taigi reikia daug ką nuveikti, dar reikėtų įgyvendinti e, gairių plano dialogo nuostatas. Taigi Bosnija ir Hercegovina atsilieka velkasi uodegoje, o po to dar yra ir Kosovas. Politikai turi suprasti, ko žmonės iš jų pageidauja, būtent, kad jie dirbtų visuomenės interesai. Korupcija įsišaknyjusi ir sus, susiję čia yra visi sluoksniai ir verslas, ir žiniasklaida, ir politika. Taigi reikia aiškiai pasakyti, pareikalauti, kad reikalingi pokyčiai, mes galime tik tai raginti, galime pasakyti, galbūt tai padės visuomeniai sukrusti, pabusti ir pasakyti politikams, kad gana. Vadovaujantis politikai apskritai nepritarė būsimoms, būtinoms reformoms, darbo rinkoje, infrastruktūroje, veterinarijos politikos srityje jau daugybę, gal netgi dešimt metų reikalaujama, kad šioje srityje būtų kas nors padaryta, kad žemės ūkio produktai galėtų būti eksportuojami ir iki šiol nieko nepadaryta. Apskritai nematau valios, jos nerodo vadovaujantys politikai ir tai yra ne institucijos, o partijų vadovai, kurie yra kliuvinys šiuose procesuose, kadangi jie negali apskritai įtvirtinti institucijose savo politinių nuostatų. Taigi, o mums siūloma daryti įtaką šiems politiniams vadovams. Mes tik turime melstis, prašyti jų, ką nors daryti. Mes neturim jokių įrankių, jokių priemonių. EPA vienintelė priemonė, EPA fondai yra pritaikytini, tačiau niekas nežino toje šalyje, kam reikėtų prašyti paramos iš šito fondo, kas iš jo galėtų gauti naudos. Todėl iš tikrųjų komisija turėtų pamastyti, ar vertėtų EPA fondo lėšas apskritai, kadangi nežinome, kas turės naudos iš tų fondų, neturi tų lėšų susikišti kas nors į savo kišenę. Taigi viskas labai sunku, bet to papildoma problema yra ta, kad iš praėjusio dešimtmečio dar yra daug pabėgėlių, kurie nori grįžti, kai kurie yra grįžę, tačiau ne visi, kurie norėtų grįžti šią šalį. Todėl turime atkreipti dėmesį į šią problemą. Serbska Respublikos teritorija, Kosovinoje dar yra yra tiesiog teritorija apleista. Anksčiau ten buvo įsteigti Kroatijos mėsos fabrikai, o dabar ta teritorija visiškai nenaudojama, į ją žmonės turėtų turėti galimybę grįžti, statyti namus, tačiau kai jie grįžta, tuomet nėra nei elektros, nei vandens, nieko. Negalima leisti žmonėms statyti namus, grįžti, o po to jų, juos izoliuoti ir nesuteikti jokių būtiniausių gyvenimo sąlygų. Taigi viskas yra taip, kaip buvo ir aš norėčiau tik tai paraginti, kad kažkas imtųsi iniciatyvos Šiame pranešime aš nekalbu ir apie aplinkosaugos politikos aspektus, kuriuos taip pat reikėtų iškelti, o šiaip manyčiau, kad reikėtų tęsti mūsų politiką. Aš nerengiau pranešimo tik tam, kad būtų galima uh, uh, balsuoti prieš. Aš norėjau, kad būtų galima ką nors palankaus pasakyti po to, kai komisaras 16 valandų kalbėjo ir nieko nepasiekė, vis dėlto galbūt reikėtų dar 3-4 valandas investuoti ir bandyti te, išspręsti tą Teidi Binč bylą, teismo sprendimą. Reikia imti skubiausių priemonių švietimo srityje, iki mokyklinio mokymo ir lavinimo srityje ir taip pat įvairiausiose įvairiausiose srityse, lyčių lygybės ir taip toliau. Aš negalėjau pat pristatyti geresnio e, pranešimo, jokių palankių žinių neturiu, galbūt iki kalėdų kas nors iš politikų informuoti apie kokią nors, e, kokią nors pažangą šioje mano minėtoje teismo byloje, o kitais metais galbūt galėsime turėti daugiau žinių ir pradėti galvoti apie stabilizacijos pakto įsigaliojimą. Dėkuoju už tai, kad jūs pristatėte išsamei informaciją apie Bosniją Hercegoviną ir apie tai, kad nėra politinės valios šioje valstybėje imtis kokiu nors pakeitimu. Kolega Rūčiak. Rūčiak pirmiausia. Yes, our, as you know, our... Kaip žinote, mūsų šešėlė pranešėja ponia Boskučių negalėjo ateiti šiandien. Jos vardu noriu pateikti pastabų, jų pritarė pranešimui, kaip mm, priemoniai sukurti naują dinamiką Bosnijos Hercegovinijos e, stojimo procese prieš e, parlamento rinkimus 14 metais. Tačiau, kaip pasakyta, nedaug pasiekta pažangos, kurią būtų galima paminėti E, kadangi šalyje sudėtinga institucinė architektūra, trūksta politinės valios e, siekti politinių kompromisų ir e, lyderiai mm, yra suinteresuoti gerinti piliečių kasdienį gyvenimą ir tai neleidžia šaliai eiti pirmin suartėjant su ES. Be to vyrauja korupcija, didžiulis nedarbas ir tai neigiamai veikia piliečių gyvenimą. Ir ponia Bosku e, tikisi bendradarbiauti su ponia Pak rengiant pranešimą ir galbūt galima bus pademonstruoti Bosnijos Hercegovinos piliečiams, kad Europos Sąjungai e, jos e, neatsisako, tačiau politinių partijų lyderių šalyje prerogatyva turėtų būti taip pat siekti daugiau. Ačiū, ponia Rūčiakai. Toliau Alde frakcijos vardu, ponia Neits. Ačiū. Norėčiau tarti keletą žodžių. Saros Latvaras šešėlinės pranešėjos vardu negalėjo atvykti į posėdį. Neturiu daug ką pasakyti prie to iškalbingo Doris Pak įžanginio žodžio. Visą tai yra, ką jie pasakė, yra tiesa. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad turėtume prie viso to e, pridurti raginimą e, būsimai komisijai Bosnija ir Hercegovina padaryti visiškų prioritetų. Ir e, panaudoti čia daugiau energijos, kaip buvo Kosovo ir Serbijos atvejais, e, kas nebuvo lengva ir nebuvo akivaizdu. Aš manau, kad e, aktyviau neįtraukiant visų suinteresuoto pusę mažai galima tikėtis pažangos Bosnijoje Hercegovinoje. Žinoma, jie patys turi norėti e, aktyviau veikti Tai galbūt būtų toks papildomas elementas, kurį galėtume pasiūlyti. Ačiū. Pone Kornelis Anžaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai PAK. Manau, kad visi pritarsime jai, kad nuvilė tai, kad per praėjusius metus beveik nieko neįvyko, per kelis metus iš, iš, iš principo Ir aš manau, kad reikia pabrėžti kai kurios kitus dalykus dar, kad e, teismo nusprendžio įgyvendimas yra labai svarbus ir kad reikia rimčiau pakeisti konstituciją, kad Bosnija Hercegovina galėtų būti veikianti valstybė. Dažnai atrodo, kad kadangi nėra jokių rezultatų, jokios sėkmės, mes vis e, mažiname savo lūkesčius, kad galėtume pranešti apie kažkokią bent jau pažangą, bet ir to nepavyksta padaryti. Aš norėčiau, kad būtų griežčiau kritikuojami kai kurie dalykai. Aš pritariu Anaminėjits, kad e, labai svarbu, kad reikia daugiau prioritetizuoti reikėtų labiau Bosnijos ir Hercegovinos klausimą. Tiek mums, tiek apskritai tarptautiniai bendruomeniai. Taip pat Serbijos Respublikos pozicijų kritika būtų vertinga šiame pranešime. Pateiksime savo pakeitimų ir esu įstikinusi kad tai bus geras, bet labai kritiškas pranešimas. Labai ačiū, ponė Kornelisen. Pone Tanoka, ar jūs taip pat norite tarti kelią žodžių, ne? Ponas Gulianiš, Guė e vardu. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už gerą situacijos Bosnijoje supratimą. Jei kas nors ir supranta tą regioną, tai iš tiesų tai ponia Pak. Mm -hmm. Bosnija yra Europos širdyje. Perspektyvos jos galėtų būti daug žadančios, bet dabar niekas ten nevyksta. Žmonės per amžius išmoko kartu gyventi, gyventi drauge šiame regione. Jos tos tautos gyveno amžių amžius kartu ir save vadina saraje įprastais, paprastais žmonėm. Tie, kas nemoka kartu sugyventi su kitom tautom, tai yra Bosnijos politikai. Karas buvo sustabdytas, bet nėra mechanizmo šaliai organizuoti pagal taiko susitarimą, kuris sustabdo karą ir atneša taiką, šalies nesorganizuosi. Bosnijos nereikia nurašyti. Dabar minime pirmo pasaulio, pirmo pasaulinio karo metinės, kuris prasidėjo Sarajeve. Europą atsakingą už Bosniją. Problema yra ta, kad politikai tenais Bosnijoje neišmoko daryti kompromisų, nes gyvenimas jų nevertė. Jie savo kompromisų siekia su ginklais ir neišmoko taikiai siekti kompromisų. Mes turime priversti juos išmokyti siekti kompromisų. Politinis spaudimas yra negražus žodis, jis neskamba demokratiškai, bet mes turime taikyti politinį spaudimą, susėdami jį su pinigais, kurie eina į Bosniją. Ten nėra veikiančios valstybės, yra vietos e, tokie feodalai, šerifai, kaip genčių vadai. Ta turime sustabdyti, jei norime, kad Bosnija pajudėtų į priekį. Taip pat ir europinės integracijos link. Manau, kad tas pranešimas turėtų dar didesnį spaudimą daryti Bosnijos politikams. ir taip pat Europos Sąjungos institucijoms, kurios turi tą reikiamą spaudimą ir padaryti. Dėkui, ponas Bosart. Ačiū. Pirmiausia, iškilo klausimas, ar po praėjusio pranešimo kas nors pasikeitė Kroatija tapo ES valstybė nare, o kadangi tai yra Bosnijos Hercegovinos kaiminė valstybė, buvo tam tikrų problemų, pilietybės problemų ir taip toliau, ir jos yra sprendžiamos. Kita vertus, iš atsiranda bendradarbiavimas tarp ES ir su artimiausiamis pasienio valstybėmis besiribojančiomis čiais su valstybė nare regionais. Taigi aš manau, dabar Bosnija ir Hercegovina priartėjo teritorinių požiūrių prie ES ir nuo to reikėtų atsispirti. Dėl konstitucijos iš tikrųjų dėkoju, kad apie tai buvo išsamei kalbėta kadangi ne mes, o Junktinės Amerikos valstijos tiesiog primetė šitą konstituciją gyventojams, kad būtų baigtas karas, o dabar karas pasibaigė ir dabar reikia gyventojams patiems pakeisti konstituciją, kuri buvo jiems iš šalies primesta. Taigi jie yra patekę į labai sudėtingą padėtį, jų neturėtume palikti likimo valioje Jaunimo problema yra didžiulė, kadangi daugma nori išvažiuoti, tačiau tie, kurie liko, juos reikia remti, juos reikia auklėti, reikia mm, brandinti naują politikų kartą ir taip pat reikėtų pradėti galvoti apie vietos savivaldos pagrindus. Taigi jaunimo politinis e, auklėjimas ir ugdymas, taip pat vietos savivalda, manyčiau, tie dalykai, kurie ateitie mums padės. Much, uh, uh like ask... Uh, Ačiū, ponia Poseltai. Dabar iš plėtros generalinio direktorato galbūt kas nors galėtų tarti keletą žodžių. Ačiū, komisaras Fiulė dažnai pabrėžia kad ES nori padėti, komisija nori padėti Bosniai nuo Daytono pereiti prie Briuselio ir sėdičio vinčių taisyklė yra, taisyklės įgyvendimas yra pirmas žingsnis. Jis e, tai dažnai jis pabrėžia ir pabrėžia tai Prahoje ir mes juos lydėsime link Europos Sąjungos. E, tai yra mūsų užduotis jis nebūtų 16 valandų be miego nepraleidęs šį pirmadienį, jeigu nebūtų tos siekęs. Ir dabar vyksta darybos Bosnė-Hercegovina, sprendžiant Bosniškai klausimą. Ir mes jau turime sustarimą dėl kai kurių dalių sustarimo tačiau neturime bendro sustarimo, nes reikia sustarti dėl visko. Todėl darybos dar vyksta ir bandome padėti lyderiams, tačiau jeigu nebus įgyventas Seidič Vinčių susitarimas, turime e, tarpinį susitarimą. Po Prahos sutikimo mes manėme, kad galėsime prašyti tarybos iš karto priimti e, sprendimą dėl įsigaliojimo vasario pirmą dieną. Dabar turime dar laukti darybų rezultato dėl Sėdič Vinčiai klausimo. Tačiau jeigu nepavyks pasiekti susitarimo, tuomet uh, bus pauzė, kas buvo paminėta ir mūsų kritiškoje ataskaitoje. Tačiau mes, aišku, daug tikimės iš piliečių, kurie yra parodę savo suinteresuotumą ir darė didelį spaudimą savo lyderiams, kad nebūtų sunaikinta perspektyva eiti į Europą. Ir tai yra labai svarbu galvojant apie artėjančius rinkimus. Mes manome, kad penkta gegužės yra ta diena, kuomet konstituciniai pakeitimai ir rinkimų įstatymų pakeitimai bus oficialiai paskelbti, kad būtų galima juos panaudoti rinkimuose jau spalio mėnesį. Terminas artėja, kadangi procedūros yra sudėtingos, tai laiko yra mažai. Iki metų pabaigos reikia sustarimo, kad e, teisėkuros procedūros galėtų įvykti ir rinkimai atitiktų Europos standartus, kaip pranešėjas sakė Europos taryba yra pasakiusi aiškiai, kad e, rinkimų e, išrinktų organizacijų ir atstovų legitimumas būtų pakankamai sumažėjęs, jeigu taip neįvyktų. Ačiū toliau, pranešėja. E, Dėkuoju už pasisakymus. Atrodo, Cornelison sakė, Neit sakė, kad reikėtų pasirūpinti, kad žmonės suprastų, jog mes labai rimtai imamės jų problemų. Aš manau, kad vyriausybių vadovai tiesiog turėtų nuvykti pas juos Hörenso Insko vyriausiai įgaliotiniai ir taip toliau deda pastangų, tačiau jau kas nors atvyktų, kas nors žinomas iš ES, jeigu, pavyzdžiui, kanclerė Merkel nuvažiuotų ir taip kalbėtų, kaip kalbėjo Belgrade, galbūt pastebėtų, kad mes esame susidomėję, susirūpinę situaciją ir gal ji pradėtų, pradėtų keistis mes turėtume 14 metais negalvoti toliau apie kalo, karo pradžią, o apie tai, kad reikia imtis konkrečių veiksmų. Aš suformuluosiu savo nuomonę tiksliau, dėkoju Jums už pasiūlymus, aš pati rengiuosi kai ką, teks dar keisti. Dėkoju, Doris. Dabar noriu pasakyti, kad pakeitimus reikia pateikti iki 11 gruodžio 6 valandos vakaro. Ir tada baigiame šį darbo tvarkės punktą ir einame prie kito punkto Saudo Arabija, santykiai su Europos Sąjunga, jos vaidmuo artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Sutiksiu žodį ponai, poniai Ana Gomeš, jinai yra pranešėja. Dėkui. <clears throat> Norėčiau kolegų dėmesį atkreipti į tai, kad tai yra pirmasis parlamento pranešimas skirtas Saudo Arabijai, nežinau per kokį, per labai ilgą laikotarpį. Buvau Saudo Arabijoje prieš tris savaitės, susirinkau informaciją, ponas Marčin iš sekretoriato mane lydėjo, ponas Mamedov taip pat iš mūsų frakcijos vyko kartu. Mūsų vizitas buvo labai naudingas, sukontaktavome tiek su visuomenės aukštais asmenimis, tiek su vyriausybė, Saudo Arabijos vyriausybė labai mum padėjo, padėjo ir ES delegacija tenais, ambasadorius, labai daug žinių pateikė mane lydėjo Šūra, konsultacinės tarybos narė. 30 moterų yra paskirtos į Šūrą ir pirmą kartą Šūra atstovė turėjo galimybę lydėti užsienio svečius. Tai buvo mes. Ir mum toks lydėjimas buvo labai naudingas, nes mes gavom labai daug informacijos. Ši šalis yra labai svarbi Europos Sąjungai visom prasmėm - ekonominė, prekybinė ir kitomis prasmenis. Ir taip pat tai yra mūsų partnerė šiame regione. Nors čia aišku viskas nėra taip paprasta, kai kalbame apie Saudo Arabiją, nes tai yra nedemokratinė valstybė, tai yra absoliutinė monarchija, parlamentas turi tik konsultacinę galę, jis nėra renkamas, nors kažkokią tai įtaką vis tiek turi. Tai yra šalis, kuri deklaruoja, religijos laisvę, visų religijų laisvę, nes žmonės gali garbinti savo dievą privačiai, bet viešai galima, aišku, išpažinti tik islamą. Saudo Arabija yra islamo gimtinė. Ir joje yra dvi pagrindinės islamo šventovės. Bet, mano nuomonė, net visa tai net leidžia Saudo Arabijos nuo žmogaus teisių užtikrinimo. Ten pamatėme, kad yra nemažai prieštaravimų Ten yra labai konservatyvus islamas, mahabizmas. Įtaka jo labai didelė. Bet iš kitos pusės labai daug žmonių, net ir vyriausybėje, ir karališkoje šeimoje, mano, kad toks ekstremalus tikėjimas, musulmonų tikėjimas stabdo šalies vystimasi. Taigi yra įtampų. Tos įtampos matomos ir iš to, kad moteris penktame šeštame dešimtmetyje buvo nuspręsta, kad moteris galima leisti mokytis. Taigi dabar Saudo Arabijoje yra labai daug aukštos kvalifikacijos moterų speciališčių, kurios kovoja už savo teisės ir kurių sąlygos iš tiesų yra labai sunkios. Dėl to yra šūroje 30 moterų vyriausybėje, yra moterų, bet išnaudojimas ir segregacija yra labai didelė. Mes laikė, lankėmės universitete, kuris neturi savo atskirą geležinkelio liniją. Tai yra moterų universitetas, Taigi jis yra visiškai atskirtas. Moteris yra protingos ir jos kovoja, kad patektų į darbo rinką, pavyzdžiui, mažmeninėje prekyboje. Ir jos, pavyzdžiui, pirmiausia sako, kad jos turi pardavinėti apatinį trikotažą. Ne vyrai turėtų būti apatinio trikotažo pardavėjai, o moteris – ir jos dabar sugebėjo patekti būtent į šį mažmeninės prekybos sektorių ir dabar pabiški plečiasi į kitus mažmeninės prekybos sektorius. Saudarabijoje yra iš Saudo Arabijos maždaug 160 tūkstančių studentų mokosi. Europos Sąjungoje ir Amerikoje 60 procentų iš jų 60 tūkstančių iš jų yra moteris, o Saudo Arabijos universitetuose moterų procentas irgi yra pakankamai didelis. Kalbama apie teisę vairuoti moteriams automobilius. Teisingumo ministras, kai jis buvo čia, Saudarabijos teisingumo ministras sakė, kad jis pritartų moterų teisiai vairuoti mašiną. bet jom neleidžiama kol kas gauti vairuotojo pažymėjimo. Toliau yra absoliuti, e, absoliuti viduramžiška sistema, kad moteris turi turėti visą lydinti vyriškos lyties asmenį arba broli, arba vyrą, arba net sūnų. Moteris viena niekur negali eiti, ją turi lydėti tas vyru, vyras giminaitis. Tai yra iš tiesų absurdas. Ta dalyką man minėjo daugelis moterų, net ir karališkos šeimos moteris, bet aš išgirdau ir iš vienos tokios oficialios, oficialiai išgirdau iš vienos moters užimančios oficialias pareigas, kad tas vyro lydėjimas yra labai gerai, kaip apsaugos diržas automobilyje. Taigi, kalbant apie žmogaus teisės, ten yra labai didelis atsilikimas. Ir jie dažnai aiškina tai, kad jų tokios vertybės ir tradicijos – Bet aš jiem tada sakiau, kad pažiūrėkit į savo autostradas, nebeliko, kupranugarių važiuoja automobiliai. Bet apskritai galiu pasakyti, kad šalis yra gyva ir man ypatingai didelį įspūdį padarė žmonės, pilietinės visuomenės žmonės, kyla problemų su šie mažuma, darbininkai, migrantai yra prasidėjusi kampanija prieš ne, nelegalius migrantus, darbininkus. 28 milijonai žmonių ten gyvena, 8 milijonai iš jų yra užsieniečiai, tų nelegalių darbuotojų, darbininkų yra labai daug, ten iškyla taip pat, žinote, ir saugumo klausimai, nes visokios organizacijos iš pietų iš Jemeno vyksta į Saudo Arabiją. Kova su nelegaliais migrantais yra pakankamai brutuali. Ta šalis yra jaunų žmonių šalis, jam reikia darbų ir kuo daugiau žmonių, gauna išsilavinimą, tuo labiau jie nori dalyvauti visuomenės gyvenime, jie nori darbų. O daugelį tų darbo vietų užima užsieniečiai. Vyksta taip vadinama saudo arabizacijos procesas ir norima tas darbo vietas atimti iš užsieniečių ir duoti Saudo Arabijos piliečiams, bet aišku, kad tie išslavinę piliečiai tikrai nedirbs šiukšlių rinkėjais ar nedarys kitų tokių žemo lygio darbų. Dabar 80 tūkstančių Etijopijos migrantų bus išsiusti atgal į Etijopiją į dieną yra 10 skrydžių. Trys žmonės žuvo, nes čia yra didelė įtampa susijusi su Etijopijos migrantais. Mes buvome Saudo Arabijoje tuo metu, kai buvo kalbama apie sustarimus su Iranu pagal 5 plus, 5 plus 1 formatą Saudo Arabija ir Iranas turi nesutarimų ne tik religinių pagrindų, Suni ir Mahabi islamas yra Saudo Arabijoje, o suitai yra Irane. Yra jau istoriškai priešiškumas. Važiuodama į Saudo Arabiją skaičiau straipsnius, kuriuos parašė karališkos šeimos nariai, sakydami, kad jeigu susitarta su Iranu, mes jausimės išduoti prieš keletą savaičių Saudo Arabija atsisakė savo vietos jungtinių tautų saugumo taryboje, kurią gavo, nes Saudo Arabijos ambasadoriui jau švenčiant tą išrinkimą į saugumo tarybą, po dviejų valandų jis buvo informuotas, kad Saudo Arabija turi atsisakyti tos vietos, nes jie jaučiasi, kad jos išdavė Ameriką, siekdama naujų santykių su Iranu. Ir čia, aišku, visas procesas yra susijęs ir su Sirija, nes ir su parama koalicijai prieš Asadą. Saudo Arabija labai daug yra padariusi kontroliuodama finansinius sandorius, kad nebūtų remiami, finansuojami teroristai, Alkaidos teroristai, kurie dalyvavo rugsėjo 11 išpoliuose. Alkaidos tikslas yra Saudo Arabijoje atkurti kalifatą Taigi Saudarabija yra irgi jų pirmasis taikinys, bet aišku, kad Saudarabija negali kontroliuoti privačių labdaros lėšų. Ir tai, ką jos piliečiai, kokias lėšas jos piliečiai laiko užsienio bankuose. Dalyvavome, apsilankėme programoje, kuri skirta reabilituoti buvusiam Gvantanamo kaliniam Ta programa yra labai įspūdinga, bet aišku, jinai gali būti skirta tik ribotam skaičiui žmonių. Vyksta konkurencija tarp Saudo Arabijos ir Kataro dėl Sirijos. Sirijoje yra labai daug teroristų grupių ir E, saugumo tarybos vietos atsisakymas, tai reiškia nepasitenkinimą Amerikoje vykdomą politiką. Ir baigsiu dabar pasakydama, kad kai mes vykome į Saudo Arabiją, reakcija dėl tos atsisakytos vietos saugumo taryboje skaičiau įvairius karališkos šeimos pasisakymus, kuriuose buvo sakoma, kad galbūt Saudo Arabijai tiek reiktų prisidengti Pakistano brandolinių skiečių, už kurį bet kuriuo atveju Saudo Arabija yra sumokėjusi. Aišku, čia tokios nuomonės nėra oficialios. Vienas iš įdomių dalykų, kuris, kurį mums pasakė ambasadorius, buvo tokia atsargi formuluotė, kalbant apie susitarimus atominio, atominėje srityje su Iranu. Aš prieš keletą savaičių iki Saudarabijos buvau Irane ir Iranas regis irgi rodo susidomėjimą. Tokia galimybė. Negaliu ilgiau pasakoti, nes neturim laiko. Norėčiau, kad jūs pritartume tam, kad reiktų prailginti pakeitimų pateikimo laiką, kadangi balsuosime sausio pabaigoje, tai siūlyčiau pateikimų pakeitimo datą pailginti iki 6 sausio, nes turime gauti dar komentarus iš Saudo Arabijos ambasados. Taigi turime duoti laiko visam tam. Šis pranešimas nėra tik apie Saudo Arabiją, bet taip pat ir apie jos vaidmenį arabų pavasario šalise ir Šiaurės Afrikoje. Libijoje mu, didėjai muftos išplatino kreipimasi, kad vairuojančios moteris kenkia savo sveikatai. Saudarabijoje man sakė, kad tas žmogus nelaikomas įtakingu Saudarabijoje. Bet bet kuriuo atveju jo teiginiais žmogaus, kuris nėra ypatingai vertinamas Saudo Arabijoje, jo teiginiais remiasi patys konservatyviausi musulmonų religijos propaguotojai tokiuose šalise kaip Libijoje. nors tai nėra Saudo Arabijos oficiali politika, bet pasigirsta tokių nemalonių balsų, komentuojant tai, kas vyksta artim, mūsų artimiausiose kaiminėse. Ačiū, ponia Gomeš. Toliau, pana Janako. Να συγχαρώ την κυρία Γκόμες για την έκθεση που εξεπώνησε. Dėkui. Norėčiau padėkoti poniai Gomeš už pranešimą. Situacija aiški. Čia kalbame apie religinį fundamentalizmą, kuriuo naudojasi valstybės vadovai kalbant, e, jie turi daug pinigų ir puikiai gyvena, o paprasti gyventojai gyvena daug kukliau, nes vienam gyventojui tenkanti BVP dalis yra maža, o trečiojo pasaulio darbininkų atlyginimai, kurie ten važiuoja dirbti, yra labai maži. Ir jie dirba baisiomis sąlygomis ne tik Saudarabijoje, bet ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Turbūt žinote, kas ten įvyko prieš dviejus metus, kai Saudarabijos princesė buvo atvykusi į Europą su 20 tarnų Panašiai buvo ir Floridoje. Panašus elgesys buvo ir Floridoje. Taigi, jų elgesys iš tiesų yra iššaukiantis. Galbūt situacija pagerės ir galbūt po dešimties metų moteris jau galės ten vairuoti automobilius galės būti teisininkės, bet teisiškai, ką jos galės, kaip jos galės dirbti savo darbą, teisininkių darbą. Dabar piliečiam taikomi ir apskritai ten galioja patys regresyviausi, patys baisiausi šariato elementai. Pernai Šrilankos Lankos me, mergina iš Šrilankos buvo sulaukė mirties bausmės, nes buvo nuspręsta, kad jinai kalta dėl savo kūdikio mirties. Vakaram Amerikai nepavyko tos jaunos merginos išgelbėti. Taigi matome, kas ten vyksta nieko bendro tokie dalykai su žmogaus teisėmis neturi. Kai bendraujame, pažiūrėjau, su Kanada, iškeliame Kanadai labai aiškius žmogaus teisų reikalavimus, o kai bendraujame su tomis šalimis, kaip mes turime elgtis žmogaus teisų srityje, kai moteris prilyginamos gyvuliams. Nes tik karališka šeima yra turtinga, o visi kiti gyvena blogai. Aišku, sakoma, kad visa tai yra dėl religinių tradicijų, bet kai religija tampa politinė sistema, tai su kuo tada mes galime kalbėtis? Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad tas mūsų pranešimas, jo formuluotės bus atsargios aptakios, bet niekas iš mūsų iš tiesų negalvoja, kad šita valstybė ar sistema taip greit pasikeis. Tas religinis fundamentalizmas tikrai mm, neina koja kojon su pagarba žmogaus teisėms. Ir jie nenori nieko keisti, nes jam labai gerai taip ir yra. Tai ką mes galim daryti? Atsiverti jiems. Yra daug valstybių, kurios atvirai bendrauja su tokiomis valstybėmis. Saudo Arabijos įtaka Šiaurės Afrikai yra bloga, apgailėtina. Aš, kai lankiau mokyklą, nežinojau, kokia religija yra Šiaurės Afrikoje. Dabar išaiškėjo, kad ten visi yra musulmonai ir fundamentalistai. Kas sumokėjo už, už visą tą, iš kur teroristai gauna lėšų, kyla tokie klausimai. Aišku, kad tų valstybių, kaip Saudo Arabija, įtaka dabar šiek tiek mažėja, kai Europa atsibudo iš savo gilaus miego ir bando reaguoti į nuolat kylančių naftos, į nuolat kylančias naftos kainas. Saudo Arabija stengiasi daryti įtaką ten, kur tik gali. ES užsienio politikoje mes šioje plotmėje nevaidiname stipraus vaidens, vaidmens, turiu galvoje Armeniją. Jūs puikiai žinote, ką aš turiu galvoje. nesuprantame. Kodėl tai palankiai Amerika žiūri arabų pavasarį, nes to pavasario pasiekmes nėra tokios optimistinės. Reikia tikinti juos, kad jie parodytų, kad jie gerbė žmogaus teisės. Mirties bausmė. Tie šariato atstovai gali interpretuoti Koraną, kaip jiem patinka. Tai yra, man paaiškino specialistai, kad galima arba nuteisti mirties bausmė žmogų, arba jam dovanoti viskas subjektivu. Suprantu sąjungos interesus, Saudo Arabija yra e, tame regione stabilumo ramstis, bet aš šiek tiek galbūt kitaip interpretuoju tą. Pone Gomeš, pasakysiu, kad reiktų rasti kažkokį tai aukso vidurį tame pranešime. Kad per daug nesunervuotume Saudo Arabijos, kad jų požiūris į mus netaptų visiškai neigiamas. bet mes irgi nelabai ką darėm padaryti, nes jie sėdi ant energijos išteklių, ir, o mes nuo jų priklausom. Bet aš nenorėčiau būti labai draugė tokiai valstybei. Please uh, respect a bit. Toliau žodis Marietai, bet prašau. Marieta, labai prašau laikytis skirto žodžio. Vralė frakcijos vardu, ponė Neits. Meli kolegos, norėčiau pasveikinti Aną už drąsą ir ryštą imtis šios temos, kurie yra sudėtinga ir jautri. Ir tai nerangva padaryti nuosekliai ir aiškiai, kaip pademonstravo kolegė Janakų, kalbėdama 10 minučių. Tačiau iš tiesų problema yra tai, kokius santykius mes galime plėtoti su šalimis kaip Saudo Arabija, žinodami, kokia situacija yra šalies viduje. Ir koks geriausias būdas būtų raginti juos keistis. Nes yra akivaizdu, kad kai kurie dalykai yra pas, pasikeitę, kad yra atsargiai, bet vis tiek pasikeitė. Taip pat turėtų būti aišku, kad dabartinė situacija gali būti netvari, nepaisant to, ką sakė anksčiau kalbėjusiai. Dėl paprastos priežasties, kad kalbant žmogiškai, visada bus žmonių, kurie yra radikalesni už tave. E, ir jeigu nebus rasta būdų, kaip įdėkti daugiau atvirumo skaidrumo, demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms tokiose visuomenėse kaip Persų įlankos šalis ir e, Saudo Arabija yra pavojus, kad e, kils vis daugiau ir radikalesnio terorizmo negu dabartinėme režime. Kaip sakiau, visada atsira žmonių, kurie yra radikalesnių už tave. Visada bus žmonių, kurie manys, kad E, jums reikia leisti dar mažiau, e, reikia būti dar griežtesniems, pamaldiems ir taip toliau. Todėl šiuo keliu eiti gana sunku. Na bet Ana, tai sakydama, pasikliovė savo patirtimi, aš taip pat esu dalyvavusi misijose Saudo Arabijoje anksčiau ir visada norėdavau pasikalbėti su moterimis, su verslininkėmis ir politikėmis. Ir esu sutikiusi iš tikrųjų nuostabių asmenybių. Tos moteris nusipelno paramos, kaip ir tos, kurios nori, kad Saudo Arabija plėtotųsi, vystytųsi teisinga kryptimi. Ir pagaliau turime būti sažiningi ir pripažinti, kad mes artimiausioje ateityje labiau negu Junktinės valstijos turime, esame priversti pasikliausti naftą iš tos pasaulio dalies. Ir santykių nutraukimas dėl prasto žmogaus teisų situacijos nėra mums tinkama galimybė, turime tai sąžiningai pripažinti. Ir aš nesu įstikinusi, kad tai padarys ką nors gero geopolitiniams santykiams pasaulyje. Tiesa yra tai, kad musulmonų iniciatyvos finansuojamos Persų įlankos šalių plinta ir įgauna vis daugiau įtakos Afrikoje. Tai yra tiesa. E, tokiems pokyčiams aš neipatingai, tokiais pokyčiais neipatingai džiaugiuosi kaip ir dauguma mūsų, bet turėtume užduoti savo klausimą, kodėl mes palikome tokią E, tokį plyną lauką tenai ir suteikėme jiems tiek daug galimybių. Taigi aš pasirengusi dirbti su Ana, bandant e, parengti tokį kelią, kuris e, suderintų tuos nerimą keliančius dalykus, nepaverčiant Saudo Arabijos karikatūra arba apsimetant labai naiviais. Ačiū, ponė Neits dabar ponė Lochbilera, tačiau noriu priminti Jums, kad turime dar vieną temą prieš tai, kaip pas mus atvyks Albanijos parlamento pirmininkas. Aš suprantu, kad čia yra labai svarbu viskas, bet prašyčiau kalbėti trumpiau. Ačiū, aš taip pat noriu padėkoti Anai Gomeš už pranešimo projektą, kuris yra geras. Mūsų rekomendacijos ar pakeitimai, sakyčiau, daugiausiai yra susijęs su žmogaus teisų klausimais. Taip pat galima pakalbėti ir apie periodinės peržiūros sistemą, kurią, kuri taikoma Saudo Arabijai Ženevoje šiuo metu. Taigi analizė yra gera apie reformas ir kur tų reformų trūksta. Jūs kalbėjote nemažai apie žmogaus teisų problemas. E, ir Turiu keletą didelių pasiūlymų, kaip visą tai apibūdinti tiksliau. Pavyzdžiui, kaip kalbate apie raginimą panaikinti žmogų, e, mirties bausmę, aš norėčiau pasiūlyti taip pat pridėti ir raginimą apie teisingumo sistemos tobulimą, kad būtų panaikintas kūninės, kūniškos bausmės apskritai. Jūs projekte kalbama apie žmogaus teisų aktyvistų ir nevyriausybinio organizacijų darbą. Mes čia turime taip pat pakeitimų, nes yra svarbu, kad pagaliau galima būtų numatyti, kad jie gautų licenzijas ir galėtų dirbti teisingai, e, tvarkingai ir turėtų teisę dirbti. Taip pat mes siūlysime pakeitimus e, raginti tai, ką aš paskelbėjau per savo vizitą prieš dvi savaitės ką paskelbė dvi ministerijos, kad e, ateityje ES diplomatams bus lengviau apsilankyti kalėjimuose, jie turės galimybę stebėti teismų procesus ir tai yra svarbu taip pat ir politinių disidentų, bet tai žmogaus teisų aktyvistų darbui. E, po to jūs kalbėjote apie migrantų darbuotojų situaciją. Čia vėl mes pateiksime pakeitimų pabrėždami, kad Liepos mėnesį buvo atliktos, pradėtos e, didelės reformos, e, siekiant e, panaikinti kafalą sistemą ir reguliuojant darbuotojų ir darbdavių santykius. Taip pat dėl visų vyrų prižiūrėtojų globėjų sistemos, tai ką Jūs pasakėte, mes taip pat pasiūlysime pakeitimų dėl aukštojo švietimo ir šiaip svarbesnio švietimo vaidmens moterų atžvilgių. Taip pat reikia ne tik pripažinti šūrą tarybos darbą, bet reikia reguliarių institucinių ryšių su mm, jais mūsų parlamentui. Ir mes siūlome pabrėžti socialinių tinklų svarbą mes yra internetinė visuomenė ir e, iš to kyla tam tikrų e, dalykų žodžio laisviai. O kiti pakeitimai, kurie nesusiję su žmogaus teisėmis, tai kaip jūs sakėte, reikėtų raginti Saudo Arabijos vyriausybę aktyviau remti pokyčius Irane, ypač e, sustarimą dėl brandolinės programos. Ačiū toliau, panas Tanokas. Ačiū, pirmininkė. Čia yra subtilus, delikatus, e, jautrus klausimas, kurio užsima šis pranešimas. Ir aš tiek žaliesiams, tiek Anai e, noriu pasakyti, kad e, kai kas nori remti Iraną, tai reikia taikyti tuos pačius kriterijus dėl žmogaus teisų mažumų tiek Irane, tiek Saudo Arabiją. Tačiau šis pranešimas nėra skirtas vien tik žmogaus teisėms. Ir man aišku, kad Saudo Arabija, jos karalius, e, turi prie, priespaudos, priespaudą pagrįstą socialinę sistemą, ypač dėl moterų teisų, ne musulmonų teisų. Tačiau čia yra užsienio reikalų komiteto pranešimas ir turime pripažinti, kad užsienio politikos perspektyvos prasme Saudo Arabijos karalius yra vakarų sąjungininkas Irano ekspansionizmo e, perspektyvoje. E, Saudo, Saudi Arabijos vyriausybė, skirtingai nuo Izraelio vyriausybės, su kuriais aš palaikau gerus santykius, atsargiai šiaip pritarė Ženevos 2 susitarimui dėl Irano brandolinės programos stabdymo. Turiu klausimų Anai. Aš suprantu, kad Kataro žiniasklaida remia džihad, praneša apie paramą džihadų grupėms Sirijoje, Sirijoje, bet ar turite įrodymų tiesioginės Saudo Arabijos paramos e, teroristinėms organizacijoms? Jūs minėjote Mali. Vyriausybė tai remtų ir Jie sako, kad jie remia tik tai Sirijos nacionalinį tarybą, bet ar yra, yra tarptinklų alternatyvių šaltinių, kurie galbūt e, teikia finansavimą nevyriausybinėms pajėgoms, kitiems, kitoms pajėgoms. E, yra šaltinių, kurie nuolat užsipuola Saudo Arabijos e, vadovus Todėl situacija yra šiek tiek e, klaidinanti, paini. Aš suprantu, kad salafistų grupuotės ir jų ryšiai su Al-Qaeda, Islamo Magrebu ir Al-Shababu kitomis ekstremistinėmis grupuotėmis Afrikoje sukelia įvairias spekulacijas. Tačiau aš žinau, kad yra programa statyti mečetės Etijopijoje ir vakarų Balkanų šalyse, pavyzdžiui, Makedonijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje. O tai kelia tam tikrą nerimą, nes per tai atsiranda nusaikių tradicinių bendruomenių radikalizavimo pavojus. Pavyzdžiui, Albanijoje, kuomet kyla etnonacionalizmas ir e, radikalizmas. Ana 16 ir 19 dalyse e, e, kalba apie nulinės sumos žaidimą, nulinio rezultato žaidimą. Nelabai suprantu, ką jį turi galvoje. Ne, nemanau, kad tai būtų naudinga tai minėti, todėl aš mūsų frakcijos vardu pateiksiu pakeitimų, stengiantis sušvelninti kai kurias formuluotės ir pripažinti faktą, kad karaliui pavyko pasiekti tam tikros pažangos, kaip čia buvo paminėta ypač švietimo srityje, mokslinių tyrimų srityje, moteriams leidžiama baigti universitetus ir panašiai. Galbūt Ana galėtų paaiškinti savo formuluotę. Ačiū. Thank you very much, Mr. Tanok. Ačiū, ponia Tanokai. Dabar norėtume suteikti žodį Saudi Arabijos ambasadoriui. Tačiau prašau, ambasadoriau, e, kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Labas rytas. Labas rytas. Pirmininkė, labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti poniai Gomeš ir kolegai Barbarai už tai, kad atvyko ir apsilankė mano šalyje. Žinau, kad nėra pakankamai laiko šiandien man viską išsakyti gerbiamiams parlamento nariams, ką jie turėtų daryti. Norėčiau keletą faktų pateikti. Saudo Arabijos vyriausybė ir aš atvykau čia tam, kad pasakyčiau jums, labai gerbė Europos parlamento darbą, mes norime bendradarbiauti Mes norime užtikrinti, kad santykiai tarp ES ir Saudo Arabijos, kurie visat vyko lygiateisiškumo pagrindu ir toliau tokie būtų. Noriu užtikrinti ponę Aną Gomeš, kad mes esame 21 amžiuje, kad mes neturime jokių viduramžių įstatymų ar taisyklių Saudo Arabijoje. Tokios formuluotės tikrai nebūtų pačios geriausios. Norėčiau užtikrinti visus parlamento narius, kad Saudo Arabija buvo ir yra svarbi ES partnerė, siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą bei savo ir visų savo sąjungininkų gerovę kalbant apie energetikos sektorių ar apie prekybą, galiu pasakyti, kad per praėjusius 20 metų Europos įmonės turėjo labai daug kontraktų Saudo Arabijoje. Tų kontraktų suma sudarė 800 trilijonų dolerių. Taigi, užbaigdamas, ponė pirmininkė, pasakysiu, kad Saudo Arabija yra šalis, kuri žiūri optimistiškai į ateitį. Žinome, kad ateitis yra mūsų jaunimo rankose. Švietimas, švietimas, švietimas. Tokia yra tinkama plėtros, vystimosi formulė prieš 50 metų. Oficialiai Saudo Arabijoje nebuvo nei vienos besimokančios moters. Dabar Saudo Arabijoje yra virš milijono studentų, 52 procentai iš jų yra moterų, yra 30 universitetų, turime 160 tūkstančių užsienyje besimokančių studentų, iš kurių virš 35 procentų yra moteris. Moteris yra ir teisininkės, ir mokslų daktarės. O dėl to globėjo klausimo galiu už šios salės durų, nes čia nėra laiko daugiau tą daryti, apie tai pakalbėti išsameu. Dėkui, gerbiamas ambasadoriau, laiko trūksta. Suteiksiu dar žodį Anai vienai minutiai ir po to įsime prie kito darbo tvarkės punkto. Ana Gomeš, dėkoju visiems už savo komentarus, dėkoju ambasadoriui, esu pasirengus dalyvauti išsamiose diskusijose ir ypač su ambasadoriumi. Aš manau, kad glaudžiau, labiau kontaktuodami, geriau suprasime vieni kitus ir galėsime padaryti įtaką vieni kitiems. Aš iš tiesų galiu išbraukti iš savo pranešimo žodį viduramžių tradicijos, bet e, kažkaip tas tradicijas reikia apibūdinti, ypač kai tai netitinka šios šalies tarptautinių įsipareigojimų. Saudo Arabijos ekonominis svoris ir santykiai su Europos Sąjunga turėtų būti labiau paliesti šiame pranešime. Mm, pranešimas yra riboto ženklų skaičiaus, tai tam mes dar paskirsime didesnį dėmesį. Pakeitimų paskutinė data, sako pirmininkas, yra 12 gruodžio. Pone Gomeš prato, prašo, kad tas būtų pratesta iki 6 sausio. Nes balsuojame dėl to, sako ponia Gomeš, tik vasario pradžioje. Taigi užtektų laiko, jeigu nukeltume pakeitimų datą į 6 sausio. Pirmininkas vėliau apie tai pakalbėsime. Dabar yra 13 gruodžio. Sekretoriatas dar patikslins šį klausimą. Kitas mūsų klausimas yra Pakistano regioninis vaidmuo ir politiniai santykiai su Europos Sąjunga. Suteikiu žodį pranešėjui ponui Boris Zala. Man. Ačiū pirmininkė. Neturime daug laiko, todėl turiu kalbėti trumpai. Pakistanas gal mums atrodo labai toli nuo mūsų esanti valstybė, tačiau regione šios šalies vaidmuo yra didžiulis Ir tai yra labai svarbi valstybė globalių mastų dviem aspektais - kovojant su tarptautiniu terorizmu ir siekiant įtvirtinti taiką regione. Taip pat reikėtų atsižvelgti į sudėtingus santykius su Indija ir be to Pakistanas vaidino svarbų vaidmenį ir Afganistane po to, kai atitrauktos NATO pajėgos. Visa tai yra tos aplinkybės, kurios dar labiau išryškina Pakistano vaidmenį. ES turi suformuluoti labai aiškę savo geopolitinę poziciją ir nuostatas šiam regionui, tačiau reikėtų, žinoma, reikėtų atsižvelgti ir vidaus problemas bei įvairius klausimus kadangi nagrinėjant vidaus situaciją, kaip ir kalbant apie Saudo Arabiją, čia reikėtų paminėti, kad visuomenė santvarka yra pakankamai suvaržyta feudalinių ryšių, tačiau kita vertus jau Pakistane galime pasidžiaugti, kad yra demokratiškai išrinkta vyriausybė ir valdžia buvo perduoda demokratiškiniu būdu po rinkimų ir dabar reikėtų jau tvirtinti tas demokratinės institucijas, skatinti demokratinės tendencijas. Visą tai netaip lengva padaryti, kadangi šioje šalyje yra didžiulės teritorijos, kurios nepaklūsta valstybės valdžiai, ir valstybė nėra, valstybingumas nėra taip įsišaknyjas, kaip mes su, suprantame mūsųse, kadangi yra įvairios gentys, genčių, teritorijos ir junginiai ir nebūtinai jie pritarė valstybingumo sampratai. Kitas dalykas - santykiai su Talibanu. Mes turime bandyti spręsti Talibano problemas ir pačiame Pakistane ir taip pat žvelgdami į kaiminės valstybės, į Afganistaną nes labai svarbu toliau stiprinti taikos procesą ir tuo pačiu metu ieškoti demokratinės raidos kelio, kad apskritai procesai taptų labiau demokratiški ir kad įtampa regione mažio, mažėtų ir kad palaipsniui keistųsi situacija. Kita vertus, reikėtų pritarti Pakistano siekiams dėrėti su talibanu, tačiau kita vertus neturėtume leisti, kad būtų atsisakyta demokratijos principų. Yra ir dviejų pakopų strateginių problemų. Pirmiausia, jos susijusios su bendradarbiamu su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, mes turime bendradarbiauti su jomis, tačiau tuo pačiu ES turi vykdyti savarankišką politiką Pakistano adresu ir kartu būti Junktinio Amerikos valstijų partneris šiame regione. Be to, strateginė partnerystė yra dar vienas iššūkis. Šita savoka turėtų būti Europoje sukonkretinta iš naujo apibriešta ir ta priemonė turėtų tapti veiksminga, efektyvi. Kol kas strateginės partnerystės savoka nieko konkretaus nereiškia, bent jau Pakistano atveju. Todėl reikėtų naujai apibriežti šią savoką. Dėkoju kolegai Zalą. Albanijos parlamento pirmininkas tuoje teiks, todėl suteikiu žodį kolegai Gala. Norėčiau padėkoti kolegai Zala už pranešimą. Iš esmės pritariu jo vertinimui. Man taip pat atrodo svarbu, kad ES plėtodama dvišalius santykius turi ypatingą svarbą teikti šio regiono valstybei, 80 milijonų gyventojų šiame regione, šalia Pakistano yra ir Afganistanas ir kitos sudėtingos valstybės, todėl reikia atkreipti dėmesį į šį regioną ir turėti omenyje tris dalykus. Pirmiausia, vystimosi bendradarbiavimo kontekste turėtume sutelkti savo dėmesį į švietimą Labai svarbu, kad šio regiono jauni žmonės gautų e, išsilavinimą, tinkamą išsilavinimą, o kad ne būtų siunčiami į tas e, perauklėjimo stovyklas matrasas. Taip pat kitą savaitę reikėtų apsispręsti dėl pagalbos, kadangi ji labai svarbi, kuriam darbo, viegas, darbo vietas, o skatinant, stiprinant demokratiją, nereikėtų apsiriboti tik tai rinkimų stebėjimo misijomis, kurios vyko 8 metais ir vėliau. Reikia tęsti programas siekiant sustiprinti demokratinės institucijas. Todėl formuluoti 13 punkte nėra visiškai tinkama, kadangi aš manau, jog šioje srityje mes jau daug pasidarbavome. Čia yra sakoma, kad demokratinio pereimo klausimai būtų labiau sprendžiami politiniuose susitikimuose ir kad būtų teikiama didesnė parama. Aš manau, kad visa tai yra daroma, kadangi 10 milijonų paskyrėme programai ir tiesiog turime pasidžiaugti, kad mes tą darbą jau darome ir kad ją, jį tęsime, stebime veiklą ir daugiau pastabų tarsi neturėčiau. Dėkoju, pritariu pranešimui. Dėkoju, Michaeli. Dar liko porą minučių, kol atvyks mūsų svečias, madam ponia Gomeš. Aš žmonių teisų pakomičių atstovais rugsėjo mėnesį lankiausi taip pat ir Pakistane. Iš tikrųjų, pradėšimas yra geras, galbūt yra e, tam tikrų sričių, kurias galima šiek tiek pakoreguoti. E, Aš norėčiau pasakyti, kad tai yra ta valstybė, kuri parodo, kaip reikia e, dirbti priešingai negu aptariant ankstesnėje valstybė. Iš Saudo Arabijos islamistai atvyksta būtent į Pakistaną ir būtent daro įtaką ne tik tai religiniai srityje, bet ir religiniai srityje per finansavimą. GSP plus priemonė galėtų padėti numatyti tikslus ir žmogaus teisų srityje. Tačiau žmogaus teisų srities tikslai yra patys svarbiausiai. Ir ko gero ne patys tikslai, o jų įgyvendinimas. Reikėtų kažką pasakyti apie kokias. Nepilotuojamus lėktuvus iš tikrųjų tai yra pražutinga Junktinių Amerikos valstijų politika, kadangi jinai naudoja nepilotuojamus lėktuvus būtent Pakistane, bet to moterų diskriminavimas, rizik... vaikų sudėtinga padėtis, krikščionių padėtis šitų situacija, niekas nežino, nebeatsimena, kad Pakistaną įkūrė šitas džiną. Taigi daugiau nieko nenoriu pridurti, aš pateiksiu kai kuriuos pakeitimų siūlymus patikslinti pranešimo tekstą. Tikoju, Neits, trumpai, trumpai. Gal reikėtų padaryti nuorodą į tas gamtos katastrofas, E, užtvindymus ir taip toliau, nuo kurių nukentėjo šimtai tūkstančių žmonių. O kalbant apie institucijas, reikėtų pabrėžti e, prekybos svarbą. Reikėtų pagalvoti, ar šitie santykiai yra vienpusiai, ar tik mes turėtume kelti reikalavimus, o galbūt reikėtų tiesiog turėti kantrybės ir eiti žingsnis po žingsnio. Taigi sausio 8-oji 12 val. 12 valanda yra data, iki kurios galite pateikti pakeitimus. Tikoju už pasisakymus, baigėme diskusiją šiuo klausimu. So our next point uh, on our agenda. Kitas klausimas yra keitimasis nuomonėmis su pono Iliru Meta, Albanijos parlamento pirmininku, apie šalies situaciją po rinkimų ir jos Europos perspektyvas. Pirmiausia, noriu atsiprašyti mūsų pirmininko Almaro Broko vardu, nes jam reikėjo išeiti į pirmininkų sueigą. Na ir dabar keitimasis nuomonėmis. Labai malonu pasveikinti poną Metą užsienio reikalų komitete. Taigi prašom jums žodis pasidalyti jūsų pastebėjimais apie situaciją Albanijoje. Ačiū, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, mėly draugai. Man didelė garbė lankytis jūsų komitete šiuo svarbiu momentu Albanijai ir jos siekiams Europos integracijos procese. Visų pirma, leiskite padėkoti Europos parlamentui už tvirtą paramą, kurią jis teikė metų metus ir toliau teikė Albanijai faktas tai, kad jūs e, patvirtinate rezoliuciją dėl Albanijos, paliudė tas ypatingą dėmesį, kuris skirite mūsų šaliai ir regionui Vakarų Balsanuose. Mes jums dėkojame už tai. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už realistinę pažangos ataskaitą ir už rekomendaciją, kad Albanijai būtų suteiktas kandidatės statusas. Aš manau, kad Albanija yra pozityviame Europos migracijos etape, kuris atsispindi ir politiniuose pastarųjų mėnesių politi pokyčiuose. Po karštos politinės kampanijos, po kelių metų prarastų mums pavyko rasti kompromisą ir nubalsuoti trijų svarbiausių teisės aktų, kas buvo sąlyga dėl šalies kandidatės statuso. Ir ta perspektyva E, kandidatės perspektyva leido mums įvykdyti kriterijus. Birželio mėnesio rinkimai buvo sąžiningi ir jėgos, e, valdžios perdavimas buvo įvykdytas demokratiškai, sąžiningai ir tai yra pozityvu. E, atsiradus naujam parlamentui, dabar turime kitokį politinį klimatą, pozityvesnį pozityvesnę aplinką. Visos pusės turėtų būti para, pagirtos už tai, kad e, plėtros gale buvo e, vedę prie transformacijų. Parlamente dalyvauja visos politinės e, partijos, opozicija vaidina svarbu vaidmenį plenarinėse sesijose, komitetuose ir gerai yra atstovaujama mūsų nuolatinėse delegacijose užsienyje. Nepaisant to, kad jos turi mažiau, turi mažiau vietų, e, opozicija vadovauja kai kuriuose komitetuose ir dalyvauja, e, turi daugiau e, vietų atstovybėse. Man malonu Jums pranešti, kad nuo rugsėjo mėnesių parlamento darbas daugiausia dėmesio skyrė didesniam politiniam bendradarbiavimui parlamente negu anksčiau. Ir man malonu, kad per pastarosius tris mėnesius diskusijos yra geresnės kokybės, diskusijos tarp daugumos ir opozicijos. Europos integracijos procesai ir atitinkamos priemonės yra svarbiausi klausimai, kurie aptariami šį mėnesį mūsų parlamente. E, surinkta keletas klausimų ir diskusijų. E, ir čia dalyvauja svarbiausi ministrai. Albanijos parlamentas dabar veikia tinkamai. Tam padeda naujos ir darbo tvarkos taisyklės, kurios patvirtintos praėjusį gegužę vienbalsiai, o tai buvo vienas svarbiausių, vienas likusių iš trijų komisijos e, reikalavimo. Aš manau, kad mes visi galime sutarti, kad Almanijai reikia tvaraus ir konstruktyvaus politinio dialogo, kad ji galėtų eiti Europos reformų keliu. Ir tam reikia dialogo dvasios, o tai reiškia, kad ir reikia suteikti galimybę opozicijai pasisakyti, kad jį galėtų prisidėti prie demokratinio parlamento veikimo. Daugumos ir opozicijos bendravimas yra apčiopiamas. Prieš mėnesį vienbalsiai balsavome dėl to, kad būtų išrinktas Konstitucinio teismo pirmininkas. Tai parodemonstravo gerą valią ir bendravimą tarp svarbiausių parlamento politinių jėgų su e, prezidentu, kas, kuris yra e, aukščiausiosios teisingumo tarybos pirmininkas. Visai neseniai buvo taip pat suburtas moterų alijansas ir e, jos pirmininkė patvirtintas opozicijos atstovė. Praėjusį mėnesį parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl Europos integracijos ir paprašė vyriausybę ir kitas institucijas uh, sustiprinti pastangas, e, įgyvendinant svarbiausias komisijos rekomendacijas ir taip pat prašant valstybės narės e, balsuoti už Albanijos kandidatės statusą. Pastaruoju metu po klausimų su pilietinė visuomenė parlamentas vienbalsiai priėmė rezoliuciją dėl vaikų e, teisų apsaugos. Tai buvo dviejų komisijų darbo rezultatas ir tarp, tarp partinio bendradarbiavimo, bendradarbiaujant su plėtinė visuomenė, e, rezultatas. Šios parlamentinės sesijos metu ne viena sesija nebuvo nutraukta dėl konfliktų. Mes siekime užtikrinti bendradarbiavimą e, dvasę, kad tai, tuo būtų vadovavimuose mūsų darbe. Mes suprantame, kad reikia išlaikyti bendradarbiavimo dialogą, kad galėtume toliau dėti pastangas, kurių reikia teisėsaugos reformose, taip pat administracinėse teritorinėse reformose. Kompromisas ir įtrauktis yra svarbiausi dalykai mūsų darbe, taip pat ir mano darbe kaip parlamento pirmininko. Po komisijos pažangos ataskaitos parlamentas tojo pat pradėjo renkti veiksmų planą, siekiant užtikrinti, kad tink laiku ir veiksmingai spręsime visus klausimus. Ir tai mums padės padidinti mūsų skaidrumą, mūsų darbo efektyvumą. Kaip tikriausiai žinote, mes pradėjome mėgsti naujus e, santykius su ombudsmenu ir jau viešai pripažinome, kad ombudsmeno ataskaitos ir rekomendacijos bus aptariamos, jas bus atsižvelgiama, nerengiant ir balsuojant dėl įvairių teisės aktų, be kitų socialinių klausimų. Ombudsmeno biuras taip pat sėkmingai iškėlė, informuoja, kelia supratimą apie Romų e, populiacijų, Romų gyventojų padėtį. Ir mūsų vyriausybė per įvairias ministerijas sureagavo greitai, siekiant rasti sprendimą būsto klausimus sprendžiant, reguliuojant jų padėtį, kad būtų galima teikti paramą ar sudėkti prieigą prie švietimo ar e, sveikatos apsaugos paslaugų. Artimesnis bendradarbiavimas tarp e, institucijų ir taip pat bendradarbiavimas su, su pilietinė visuomenė padės sustiprinti priežiūros galės, kurios suteiktos parlamentui pagal konstituciją. Taip pat mūsų galios bus skaidresnės balsuojant dėl teisės aktų ir užtikrinant žmogaus teisės ir socialinę įtrauktį. Tai be to, bendravimas tarp įvairių suinteresuotų grupių, e, bendravimas su, su tomis grupėmis parlamentas prisideda prie visų institucijos skaitomybės. ES struktūrų parama mūsų šaliai yra labai svarbi, išlaikant šį tempą ir malonu, kad spalio 29 dieną bendras ES ir e, Albano, Albanijos parlamentinis komitetas dėl stabilizacijos patvirtino kelias rekomendacijas. Mes dėkojame parlamento draugams, kurie atvyko į Teraną ir prisidėjo prie kompromiso, kompromisinių rekomendacijų e, rengimo. Ir prasidėjo dialogas tarp komisijos nario Fulė ir ministro pirmininko Rama dėl to, kad e, priemonės būtų efektyvios ir duotų apčiopiamų rezultatų, neprarandant E, iš akių, išleidžiant iš akių svarbiausių prioritetų, kurios pateiktos komisijos rekomendacijose. Ir Albanijos parlamentas yra toliau eiti reformų keliu, siekiant įgyvendinti rekomendacijas, kad įtikriname valstybės narės, jog Albanija rimtai žiūri į savo pastangas eiti Europos keliu. Mes neapsimetame, kad įvykdysime stebuklus per tris mėnesius, tačiau ir per trumpą laiką E, pademonstruotos pastangos e, užtikrinant e, įstatymų viršenybę paskirta antikorupcijos darbo grupė, rengiami teisės aktai, paketas aptariamas parlamente, griežtinant priemonės prieš aukšto lygio korupcijos atvejus, ypač konfiskuojant turką, turtą, ko anksčiau nebūdavo. Žinoma, mūsų tikslas yra tai, kad kiekvienas žingsnis būtų žengiamas pasiremiant ES ir valstybių narių pagalbą. Teisingumo ministras ėmėsi veiksmų ir disciplininių priemonių prieš teisėjus, kurie kliudo teismų procesui. Vyriausybė taip pat imasi veiksmų prieš neteisinę veiklą teisės saugos srityje. Pasirašytas pratimo memorandumas tarp vidaus reikalų, e, prokuroro ir žvalgybos tarnybos siekiant sustiprinti jų bendradarbiavimą kovojant su visais nusikaltimais. Tyrimai rodo, kad e, teisės saugos institucijos dirba veiksmingiau ir mes tikimės, tikimės kad po teisingumo ir vidaus reikalų tarybos leidimo bus pasirašytas susitarimas su Europolu. Ir tai padės koordinuoti mūsų agentūrams, e, koordinuoti darbą su Europos partneriais, kovojant su organizuotu nusikalstamamu, neteisėta prekyba ir kitomis transnacionalinėmis veiklos, kitais na, veiklos aspektais. E, mes turime pripažinti, kad mes ir toliau remiamės konstruktyvų požiūrių savo kaimynų atžvilgių, ypač Albanų gyvenančių kitose šalise atžvilgių. Nes mes tikime taikių klestinčių regionų mūsų piliečių ir tautų labui. Mes kandidatės statuso nelaikome e, integracijos galutinių tikslų. Tai yra natūralus eilinis etapas, dėgiant europinius e, standartus socialinėme, politinėme gyvenime. Ir tai yra naujos atsakomybės bei pareigos. Noriu pasakyti, kad tai yra mums labai svarbu. Nepriklausomai nuo tarybos sprendimo gruodžio mėnesį mes esame pasiryžę toliau didelių tempų vykdyti reformas, nes žinome, kad reformos yra skirtos ne Europai, bet mūsų piliečiams. Aš taip pat manau, kad kandidatės statusas bus paraginimas ir toliau mums dėti pastangas šią linkme. Ačiū už galimybę pasidalyti savo mintimis su jumis. Esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. For, uh, uh... Dėkoju, ponė Meta, už išsakytas mintis. Jūsų šalyje per praėjusius mėnesius vyko daug gerų pokyčių ir dabar kviesiu kolegas išsakyti savo mintis ponas Kukan, kuris yra delegacijos į Albaniją pirmininkas. Gerbiamas parlamento pirmininkė, džiaugiuosi, kad jūs atvykote į Briuselį, į Europos parlamentą. Jūsų kalba labai gera, neturėčiau nieko, jokios kritikos nenorėčiau jum pasakyti. Jūs visus politinius signalus labai tinkamai pasiuntėte ir sakyčiau, kad jūs turėtumėt ir eiti tą kryptimį, kurią nubrėžėte savo įžanginiuose žodžiuose. Visi Europos parlamente vertina naują politinę pozityvę atmosferą jūsų šalyje, e, vertina tai, kad ankstesnė vyriausybė priėmė savo pralaimėjimą, kad perėjo valdžia naujai vyriausybei. Parlamentas dirba e, normaliai, ne visuomet Albanijoje tai būdavo. Ir kas daugiau, jei ne jūs prisidėjote prie šios pozityvios situacijos mes norėtume, kad vis daugiau įrodymų, apčiopiamų įrodymų gautume ateityje, kad ši nauja pozityvi situacija tik stirprės. Jūs sakėte, kad per keletą mėnesių stebuklų nepadarysi. Mes tų stebuklų ir neprašome, nes esame realistai bet jūs turite mum įrodyti, kad yra naujos tendencijos, kurios įsišaknyja ir kad tolesnis vystimasis tomis tendencijomis ir remiasi. Aš savo ruoštų irgi norėčiau įrodyti, kad tos tendencijos yra. Aš savo rankose turiu rezoliuciją su jūsų parašu kuri buvo patvirtinta 27 lapkričio, kurioje yra integracijos darbo tvarkė. Jūs labai kruopšiai čia išrašėte, ką reikia padaryti. Nežinau, ar turiu visą informaciją, bet aš supratau, kad ši rezoliucija priėmė dėl jos sutarė ne tik valdančiosios partijos, bet ir opozicija. Ir būtent opozicija irgi vaidino svarbu vaidmenį tą rezoliuciją priimant. Tai yra dar vienas įrodymas, kad situacija keičiasi, kad jinai gerėja. Kai sakome jums, kad turėtumėt judėti į priekį, pateikti mums vis naujų įrodymų, tai sakome jums, kad suteikiame jums galimybę. Ne visi galbūt parlamentarai man pritartų. Aš nesu visiškas optimistas, bet labai gerai pažįstu jūsų šalį ir jūs pats asmeniškai galite suvaidinti puikų vaidmenį toliau e, integracijos procese, tą tai jau darėte ir praeitie ir teskite tą darbą ir toliau. Yra tokių valstybių narių, kurios galėtų pasakyti, kad Alban, iš Albanijos juose yra per daug prieglopščio prašytojų. Ir jos bandys visais tais ne, neįgiamais aspektais ar tomis neįgiamomis smulkmenomis pasinaudoti, kad būtų išrinktos uh, kad, kad tie asmenys būtų išrinkti į Europos parlamentą. Nesuteikite jiem jokių galimybių. Toks būtų mano draugiškas kreipimasis į jūs. Dėkui. Dėkoju, Edvardai, už tokį pozityvų ir padrasinantį pasisakymą. Toliau ponas Ulanički, kuris yra pranešėjas Albanijos klausimų. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju gerbiamas Albanijos parlamento pirmininkė, kad šiandien atvykote į mūsų parlamentą. Rezoliucija skirta Albanijoje, Albanijai yra pozityviai suformuluota ir mūsų komitete šiandien dėl jos buvo balsuojama vienu tik balsu. Vienas balsas tik susilaikė. Kitą savaitę dėl šios rezoliucijos bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Mums visas šis procesas yra įdomus. Matome parlamento aiškę poziciją. nes ne tik Europos parlamentas, bet ir taryba, Europos Sąjungos taryba. Čia tars lemiamą žodį, kas ten įvyks, dar nežinom, galim tik spėlioti, bet aš tikiuosi, kad parlamento žinia, parlamento signalas pasieks tarybą ir bus palankiai pažiūrėta į jūsų šalį. manau, kad ne tik Europos parlamentas, bet visi suinteresuoti naujais dalykais Albanijoje. Kompromiso svarba. Pirmą kartą, kai susitikome, kalbėjome apie konsensusą, apie bendrą sutarimą. Aš tada sakiau, kad konsensusas ypač mums kurie gyveno socialistinėme bloke, nėra pats tinkamiausias terminas. Mums geriausias terminas yra kompromisas, kompromiso paieška. Ir jum pavyksta tą kompromisą pasiekti, jūsų pozicija parlamente remia, tai yra labai vertinama visoje Europos Sąjungoje. Aišku, išlieka problemos, Jos nelengvos - korupcija, organizuotas nusikalstamumas, skurdas, administracinio e, darbo organizavimas, administraciniai gebėjimai, bet aš visiškai nebejoju, kad Albanai sugebės išspręsti jiem kylančias problemas per saliginai trumpą laiko tarpą. Suprantu, kad per keletą mėnesių stebuklų nepadarysime. Bet vienas stebuklas jau atsitiko beje. Tiranos gatvėje vyko demonstracijos dėl e, prieš tai, kad iš Sirijos būtų įvežti cheminiai ginklai ir vyriausybė išklausė demonstrantus ir paklausė jų. Tai, tai rodo, kad šalis pakeitė savo galvoseną. Tai iš tiesų stebuklas. Mes visala, visada bandėme jum padėti, kiek tik galėjome. Manau, dabar jūs judate gerą linkme, judate tinkamą kryptimi ir nuo tos nuo to savo kelio nenukrypsite ir visi įneš savo indėlį. Thank you. Rūčiak. Norėčiau pasveikinti Jūs, parlamento pirmininkė, ir pasidžiaugti malonomis žiniomis. Jūs mes Jums parodėme, kad sulauksite mūsų paramos, jeigu tęsite savo pradėtus darbus, ne tik tai mūsų frakcija, socialdemokratų frakcija, bet ir kitos politinės frakcijas remia jūs. Jūs kalbėjote apie įtraukti, kad parlamentas veiktų kartu su e, pozicija ir opozicija ir prieš rinkimus jūs taip pat kalbėjote, kad nesvarbu, ar kalbėtumėte su pozicija ar opozicija, labai svarbu įtraukti visus, taip pat įtraukti ir pilietinę visuomenę, gyventojus, kadangi parlamentas yra renkamas visuomenės, rinkėjai išreiškė savo valią, todėl labai svarbu tartis ne tik tarp politinių partijų, bet ir tartis su visuomenė. Taigi, iš tikrųjų, nevertinčiau vyriausybės veiksmų atsižvelgiant į visuomenės interesus, kai buvo demonstruojama prieš ginklų įvežimą. Aš manau, kad tai yra normalu, tai yra bendradarbiavimo išraiška tarp politinių partijų. Reikia bendradarbiauti. Jūs minėjote rezoliuciją, džiaugiuosi, kad joje buvo aiškiai suformuluoti namų darbų uždaviniai, teisingumo srities e, reforma, administracinės struktūros, kova su organizuotu nusikalstamumu. Tai svarbu ne tik tai galvojant apie stojimą, bet ir galvojant apie e, Albanijos visuomenės struktūrų reformavimą, ekonomikos stiprinimą. Reikia sutelkti dėmesį į ekonomiką, kuri vystosi palankė kryptimi, yra pakankamai daug verslo galimybių. Aš esu įsitikinęs, kad jos bus e, išnaudotos e, ekonominiai šalies raidai. Aš manau, kad ir daug galimybių. Jūsų šalis, jūs, pirmininkas, turėtume sutelkti dėmesį į regioninį bendradarbiavimą. Juk yra pakankamai gerų signalų iš regionų, buvusios Jugoslavijos Respublikos e, Juotkalnyjos, Serbija šiek tiek atsilieka, tačiau vyksta dialogas Talbergado ir Kpištinos, Kosove vyko savaitgalį antrasis rinkimų turas, viskas vyko labai sklandžiai, taigi yra labai daug gerų galimybių regioniniu mastu bendradarbiauti. O jūs, būdamas parlamento pirmininkas, galėtumėte vaidinti labai svarbu vaidmenį šiame kontekste ir mes, žinoma, jums padėsite, padėsime. Žinoma, mes linkime Albanijai e, įgauti kandidato statusą, tačiau, žinoma, tai nėra kelio pabaiga, kadangi ir mes savo vyriausybėse, valstybėse suprantame, kad tai yra tik tai kelio pradžia, kadangi reformos reikalingos, jūs tai žinote, mes tai žinome ir dėl tos priežasties mes galime toliau tęsti dėrybas. Taigi, kuo mes greičiau pradėsime dėrybas, suteikia jums kandidatės statusą, tuo bus geriau visiems. Ir paskutinis sąraše kalbėsintis yra Kačin. Ačiū pirmininkė, ambasadorių. Man labai malonu, kad jūs vėl atvykote į parlamentą, jau kitame vaidmenyje ir esate dabar parlamento pirmininkas, užimantė labai svarbės pareigas ir dabar aš puikiai suprantu, kad jūs nebūsite pasyvus esi stebėtojas, bet aktyvus veikėjas Albanijos visuomenėje, kuriai reikia demokratizacijos, demokratijos stiprinimo ir taip pat reikia stiprinti parlamento vaidmenį, lygiai taip pat kaip mūsų parlamentas siekia sustiprinti savo vaidmenį, kad institucijos veiktų veiksmingiau ir kad atspindėtų piliečių lūkesčius. Taigi jūsų parlamentoj tai labai svarbu įrodyti, kad gyventojai matytų, kaip reikia dirbti, kadangi ta apriptis, įtrauktis prasideda pačiame parlamente, o ne tik tai keliant triukšmą ir tuščiai kalbant. Jūs sakėte, kad jūs esat kantrus, mokote laukti ir štai dabar jūs atvykote vėl pas mus ir mes tikimės, kad jūs tikrai ištesėsi savo pažadus. Pradžioje Jūs pasakėte, išsakėte labai suderintų nuoseklių minčių, kurių mes tikėjomės, kurios tiesiog paglostė mūsų ausį. Tačiau kartu norėčiau paprašyti ir paskatinti jūsų, kad anksčiau minėtus tikslus ir uždavinius jūs turėtumėte taip pat ir kelti jūsų kaimynams tiesioginiams komynams, pavyzdžiui, Makedonijai, kadangi ten yra labai didelė ir svarbi albanų nacionalinė mažuma. Aš kalbamu, kalbu apie Makedonijos demokratizavimą, kol kas ne stovim, stojimą Europos Sąjungą. Reikia siekti to lūžio, kai bus keičiamas Makedonijos statusas. Ir aš manau, kad šiame kontekste jūs galėtumėte būti tas tiltas, kuris galėtų nutiesti Makedonijai pagalbos ranką. Šiuo metu Belgradas, Podgorica ir Priština yra labai puikus trikampis, galbūt reikėtų į tą trikampį įterpti kaip nors ir tiraną. Tai būtų labai gerai, būtų naudinga. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote dar kartą ir atvykite dažniau. Toks nuomonių pasikeitimas yra naudingas ne tik tai jums, naudingas ir mums, mūsų komitetui, mūsų institucijai, mūsų visam parlamentui. Uh, now, Speaker, have, uh, till... Labai ačiū. Dabar, ponia pirmininkė, E, jūs turite visą likusį laiką iki mūsų posėdžio pabaigos, bet tai yra šiek tik tai penkios minutės. Dėkuoju Jums visiems, ponui Kukanui, Valjaničiui, ponui Ručiakui ir ponui Kačinui už Jūsų komentarus ir pastabas, už Jūsų paramą Albanijai. E, šalies integracijos procesui. Jūs buvote labai aktyvus, taip pat remdami ką tik patvirtintą rezoliuciją jūsų komitete. Jūs taip pat e, praeitie buvote kritiškesni, nes mes turėjome daugiau problemų. Na, o dabar jūs nusteikia pozityviau, nes Albanija pasiekė pozityvių rezultatų pastaraisiais mėnesiais. Aš noriu pabrėžti, pavyzdžiui, kad paskutinė rezoliucija patvirtinta vienbarsiai mūsų parlamente buvo inicijuota opozicijos ir tai yra labai po pozityvu. Taigi mūsų opozicija yra labai aktyvi ir tarpartinis bendradarbiavimas buvo apčiuopiamas daugeliu atveju. Tai reiškia, kad Europos integracija yra visoms partijoms nacionalinis tikslas. Tai žinote, kad per pastarosius rinkimus Albanijos piliečiai e, balsavo labai atsakingai, atmesdami bet kokią nacionalistinę alternatyvą, balsuodami už partijas, kurios remia europinį projektą. Mes žinome, kokios yra mūsų problemos. Taip pat dirbame su valstybėmis narėmis. Mes atsižvelgėme iškelt keliamas problemas ir jas sprendžiame dvišalio bendradarbiavimo būdu arba daugišalio bendradarbiavimo būdu. Ir mes kasdien siekiame rezultatų. Ne tik iki tada, kol bus priimtas tarybos sprendimas, nepaisant ko, koks jis būtų. Nes tai yra atsakomybė visų pirma prieš mūsų piliečius. Ir mes ir toliau tai darysime, toliau dėksime šias penkias rekomendacijas ir palaikysime tą aukšto lygio dialogą tarp Europos komisijos ir Albanijos, kad pasiektume pažangos ir garantuotume proceso testinumą. Taip pat Noriu Jums pasakyti, kad transformuojanti plėtros jėga mums, mus verčia dirbti kartu regione Albanijoje su Makedonija, Serbija, Jotkalnyje, Kosovu, Bosnija ir Hercegovina ir kitomis šalimis. Ir mes ir toliau eisime šiuo keliu. Albanija bus dar aktyvesnė ateityje sustikau su Serbijos parlamento pirmininku. Jie įkūrė draugų su Albanijos parlamentu grupę. Mes tai padarysime taip pat. Ministras pirmininkas Rame išreiškė norą apsilankyti Belgrade ir stiprinti mūsų bendradarbiavimą. Albanija taip pat remia dialogą tarp Kosovo ir Serbijos, nes mes manome, kad tai yra fundamentalu gerinant visą regiono įvaizdį tiek ES, tiek investuotojų akise, nes tai yra labai svarbu mums. Mums svarbu visiškai pakeisti mūsų regiono įvaizdį, kuris jau pasikeitė labai daug palyginti su praeitimi, tačiau e, taip pat kenčia dėl E, tam tikrų tam tikro įvaizdžio, tam tikro suvokimo ir problemų. Mes bendradarbiavame su visomis e, regiono šalimis, kovodami su organizuotu nusikalstamu, bet kokia neteisėta prekyba ir dalys, darysime tai ir toliau, nes mes suprantame, kad pozityvaus įvaizdžio regionui kūrimas padeda mums ne tik eiti link ES, ją įstoti, bet tai taip pat paragins ir investuotojus investuoti visame regione ateityje ir tai yra labai svarbu ekonominė mūsų šalių vystimuisi, mūsų žmonių užimtumui, jų pragyvenimo standartų kelimui. Taigi mes ir toliau eisime to keliu ir noriu patikinti Jūs, kad padarysime viską, dirbdami labai artimai su jumis, kad pasiektume sėkmę įdami šią pozityvi, pozityvę kryptimį, kurią šalis pradėjo eiti po birželio 22 rinkimų. Tarpartinis bendradavimas įtrauktis tai yra svarbiausi prioritetai, ne tik svarbus žodžiai. Ir mes eisime šiuo keliu, nes, kaip pabrėžiau, europinė integracija yra nacionalinis mūsų šalies tikslas. Labai ačiū, mes laukiame iš jūsų paramos ir ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip matote, jų čia pasiliko tik tai jūsų draugai. Čia yra tik jūsų draugai ir mes norime jums patarti, kad e, tas polit... pozityvus politinis e, vystimasis turi išlikti pozityvus, ta dvasia turi išlikti ir ko geriausios kloties jums ir Albanijai. Ačiū. Ačiū, kad atvykote pas mus. Taip, kolegos, čia buvo paskutinis e, mūsų posėdžio klausimas ir e, kągi, gerų pietų.